friends, you... Mėly bičiuliai, sveiki atvykę į šį mūsų renginį skirtą mūsų susitikimui su Eurofound organizacija. Kaip užimtumo komiteto pirmojo pirmininko pavaduotoja, man labai malonu Jums pasakyti, kad šiandien mes kalbėsime apie mūsų labai glaudžių santykių su Eurofound organizacija. Jie mums pateikė tiek daug skaičių ir faktų, kad mes tikrai džiaugiamės, kad galime jais visais naudotis politinėme darbe. Taigi man labai malonu yra pradėti šiandienos renginį, jo programa yra labai įdomi, Be abejo, Mūsų visus labai domina tai, kas vyksta už šio pastato sienų, kas vyksta Europoje. Kai kurie dalykai mus kartais stebina, visi prisiminame tą nuostabą, su kuria sužinojome apie JAV prezidento rinkimų rezultatus. Ir po po šių rinkimų galima pasakyti, kad gal ir nereikia stebėtis dėl šių rinkimų rezultato. Reikia tik tai suprasti, kad demokratinės institucijos turi tikrai dirbti rimtai tam, kad vykdydami tinkamą politiką galėtų realiai pagerinti žmonių gyvenimo sąlygas. Štai ką mes ir stengiamės daryti, štai apie ką šiandien ir kalbėsime. Kalbėsime apie tai, kaip norėtume realiai, realiame gyvenime pagerinti dirbančiųjų sąlygas. Mes iš tikrųjų norime dirbti taip, kad mūsų darbas būtų naudingas žmonėms ir labai džiaugiuosi, kad šiandien uh, jūsų daug susirinko į šį renginį. Nemažai žmonių šiandien e, šį rytą prie mūsų prisijungė. Mes dirbsime šiandien ryte ir tęsime darbą po pietų. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu Juan Menendės Valdės, Eurofound organizacijos direktoriui. Prašau. Dėkoju, man labai malonu Eurofound vardu pasveikinti visus susirinkusius į šią konferenciją. Aš taip pat esu labai dėkingas Europos parlamentui ir ypač užimtumo ir socialinių reikalų komitetui už kvietimą dalyvauti šiame labai svarbiame renginyje. Renginys iš tiesų yra svarbus ir man labai malonu yra jame dalyvauti. Ir Marita da. De... Dėkoju da, Jums už labai gerus šiltus žodžius. Mūsų organizacijos atžvilgiu džiugiuosi, kad Jūs dalyvaujate šiame renginėje ir kad ponas Pirinskis taip pat atvyko. Taigi, Europos darbo sąlygų tyrimas yra, būtent taip vadinasi mūsų atliekamas tyrimas, apie jį šiandien kalbėsime ir pabandysime įsiaiškinti, ar iš tikrųjų sudaromos geresnės sąlygos dirbti žmonėms ar ne, ir jei ne, tai kaip galima būtų jas gerinti. Šie klausimai nėra nauji, Ir kai tik pradėjo burtis Europos šalis, Europos bendryje, buvo iš karto pradėta kalbėti, kad vienas iš tokios bendrijos tikslų turėtų būti pagerinti gyvenimo ir darbo sąlygas. Pagal sutarties 151 straipsnį darbo sąlygų gerinimas yra susijęs su būtinybė užtikrinti e, nuolatinį darbą ir darbo sąlygos yra, yra e, pagrindinis žodžių junginys e, mūsų organizacijos pavadinime. Šie tikslai nėra nauji, jau seniai jų yra siekiama, tačiau tai nereiškia, kad jie yra pasenę, kad jie yra praradę aktualumą. Kaip tik atvirkščiai. Atsižvelgiant į tai, kaip pasaulis pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį, galima netgi būtų sakyti, kad šie tikslai šiandien yra kur kas aktualesni nei kada nors anksčiau. Mes ką tik išgyvenome, ko gero, giliausią krizę Europoje, ji prasidėjo kaip finansų krizė, po to e, tapo valiutų e, krize, e, socialinė krize ir Dėl šios krizės žmonės prarado pasitikėjimą tai įvairiomis institucijomis ir netgi pradėtų abejoti, ar yra reikalingas Europos projektas. Darbas yra labai svarbus dalykas ir čia galima tik pasidžiaugti, kad situacija po truputėlį atsigauna ir net ir užimtumo lygiais šiandien yra šiek tiek didesnės nei prieš krizę. E, nors ne visose valstybėse narėse. Čia dar esama didelių skirtumų tarp e, situacijų, situacijų valstybėse narėse. Bet reikia kalbėti ne tik apie būtinybę turėti darbą, bet ir tai, kad tas darbas turi būti aukštos kokybės. Geros darbo sąlygos e, tai yra dalykas, nuo kurio priklauso visų mūsų kasdienio gyvenimo kokybė. Ir jei jūsų darbas neteikia jums e, pasi, jokio pasitenkinimo, jūs dirbat sudėtingomis sąlygomis, tuomet ir apskritai jūsų pasitenkinimas gyvenimu yra e, e, menkesnės. Be to, Jei mes norime, kad europiečiai dirbtų ilgiau, tuomet turime užtikrinti, kad jų darbas būtų aukštos kokybės. Tai yra itin aktuali problema, ypač toms visuomenėms, kurios greitai sensta, kaip tą stebime Europoje. Todėl čia turėtume dar nemažai ką padaryti. Gera žinia yra ta, kad nebūtina manyti, kad. Uh, uh, kad konkurencingumas ir kokybiškos darbo sąlygos nėra suderinami dalykai. Kuo kokybiškesnis darbas, tuo geriau yra išnaudojamas žmogiškasis kapitalas, tuo labiau žmonės yra skatinami kurti inovacijas, dirbti kūrybiškai, o taip pagerina jų konkurencingumą. Bloga žinia yra ta, kad mūsų skaičiai rodo, kad Maždaug 20 procentų visų dirbančiųjų teigia, kad jų darbo, darbą jie apibūdintų kaip prastos kokybės darbą. Tai yra daugiau nei 40 milijonų žmonių. Tai atitiktų, pažiūrėjau, mano šalies Ispanijos gyventojų skaičių. Taigi tai yra didžiulis skaičius. Mes e, stengiamės rinkti informaciją, da, kuri padėtų mums visiems rengti geresnę da, darbo politiką ir priimti tokius politinius sprendimus, kurie pagerintų gyvenimo ir darbo sąlygas. Ir šiandienos konferencija yra skirta tam, kad mes galėtume jums pristatyti mūsų šeštąją darbo sąlygų uh, tyrimą. Ir šioje, da, e, šiame tyrime yra pateikti svarbiausi skaičiai, kurie jums e, gali praversti, primant e, gerais argumentais skaičiais pagristus politinius sprendimus. Jūs turite e, suprasti, kokia yra situacija ES ir už jos ribų. Užimtumo komitetas naudojasi šiais skaičiais. Europos komisija, mūsų socialiniai partneriai, suinteresuotosios šalės, valstybės narės, uh, Ir pavyzdžiui, tarptautinė darbo organizacija ir Europos bendarbiavimo, ekonominio bendarbiavimo organizacija naudojasi šių tyrimų metų surinkta informacija. Mes e, žinome, kad jūs e, čia parlamente kalbate ir apie sveikatos ir darbo saugos e, reikalavimus, apie profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimą, apie socialinių teisų ramstį. Pasiūlymą dėl jo beje pateikėjo komisijos pirinkas panas Junkeris. Eurofund organizacija Prieš 25 metus pradėjo renkti darbo sąly, pirmuosius darbo sąlygų tyrimus. Ir per tą laiką daug kas pasikeitė. Iš pradžių tokie tyrimai buvo rengiami ta, a, nereguliariai, buvo užduodama tik 30 klausimų, da, kuriuose buvo kalbama daugiausia apie da, darbo saugą ir sveikatą. O 2015 metais klausiminė yra jau daugiau nei šimtas klausimų ir Šie klausimai yra suformuluoti taip, kad e, atsakant juos galima būtų suprasti, kokia yra reali situacija darbo rinkoje. Ir e, klausimus atsako dirbantieji, tai yra tie, kas dirba, ta, kas su problemu susiduria e, kiekvieną ta, ta, dieną. Tyrime dalyvauja 44 tūkstančiai dirbančiųjų E, jie, yra, jie dalyvauja pokalbiuose, kurių vidutinė trukmė yra maždaug 45 minutės. Ir taip mes renkame informaciją ir bandome suprasti, kokiagi yra dabartinė situacija. Šeštojo darbo sąlygų tyrimo e, išvados rodo, kad situacija nėra dramatiška, yra šiokių tokių teigiamų poslinkių, moterų dalyvavimas darbo rinkoje, pavyzdžiui, padidėjo. Ir tačiau vis dar šiandien galima sakyti, kad jei pabandytume nubrėžti, koks yra vidutinis dirbantysis šiandien ES, tai būtų vidutinio amžiaus, vyriškos lyties tą vidutinį išsilavinimą turintis asmuo, dirbantis mažoje ar vidutinėje įmonėje. Ir Dažnai de, de, tokie žmonės kelia kvalifikaciją darbe. Kartu yra, e, yra žmonių, kurie de, kiekvieną dieną susiduria su sudėtingomis darbo de, sąlygomis. E, ir dėl to jie ne visuomet būna patenkinti savo darbu. Be to mes matome, kad egzistuoja didžiuliai e, skirtumai tarp valstybių narių ir tarp 30, apskritai tarp 35 šalių, kurios situacija, kuriuose buvo žvelgta mūsų tyrime. Ir čia, kalbant apie lyties aspektą, apie bendrą užimtumą, amžių, matome, kad e, skirtumų tarp šių šalių dar yra, dar esama labai didelių. Netgi galima būtų pasakyti, kad šeštasis darbo sąlygų tyrimas rodo, kad šiandien skirtumai, ko gero, tarp šalių darbo rinkų yra didžiausia nei kada nors anksčiau. Keičiasi darbo pobūdis ir keičiasi darbo sąlygos. Ir situacija darosi vis sudėtingesnė. Galiu pateikti du pavyzdžius. Pavyzdžiui, savarankiškai dirbantis asmenys. Tai yra asmenys, kuriems kartais būtų kartais e, sunku apibriežti savo statusą. 13 13 procentų savarankiškai dirbančiųjų, tu paprastai e, dirba tik vienam klientui, neturi galimybės priimti rimtų ekonominių sprendimų ir negali samdyti papildomų darbuotojų. Ir jie sudaro 1 procentą absoliutaus dirbančių skaičiaus Europoje. Ir kai kalbame, kaip apie juos kalbame, akivaizdu, kad prastinių darbo sąlygų apibrėžimas jiems netinka. 11 procentų dirbančiųjų ES naudojas informacinėmis e, technologijomis, bent jau 3 ketvirtadalius viso darbo laiko arba kelis kartus per savaitę. Jie dirba dažnai namuose, automobiliuose, viešuosiuose erdvėse. Ir akivaizdu, kad e, tokio darbo sąlygos yra kitokios nei e, tos įprastinės darbo sąlygas, apie kurias kalbėjome anksčiau. Taip pat matome, kad didėja ir e, kad darbas tampa lankstesnis, bet e, ta, tokiamis sąlygomis sunkiau būna derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. 26 procentai dirbančių sako, kad jiems sunku yra suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Taigi matome, kad darbo e, aplinka keičiasi, bet ne viską gali atspindėti skaičiai. ES e, institucijos, nacionaliniai parlamentai, nacionalinės vyriausybės įvairios organizacijos supranta, kad reikės išvelgti visus šios pokyčius tam, kad galima būtų uh, geriau suprasti, kaip darbo sąlygos įtakoja žmonių nuotaiką, žmonių savijautą ir kaip galima būtų jas gerinti. Šiandien mes jums pristatysime pirmosios labai e, išsamios e, darbo sąlygų tyrimo analizės išvadas. Tyrimas buvo pristatytas e, prieš keli, kelis mėnesius, o šiandien mes įsigilinsime į jo išvadas. Uh, ir mes e, kviečiame visus aktyviai dalyvauti šioje konferencijoje, e, pagalvoti taip pat apie įvairius politinius sprendimus, sąsajas tarp įvairių darbo aspektų. Ir e, Agnės Perjetir Prijom yra pirmoji mūsų kalbėtoja ir ji papasakos apie darbo sąlygų da, da, veiksnius, papasakos apie tai, kaip mes rengame informaciją, kaip darė, sugrupuojame įvairius darbo sąlygų aspektus. Ji pat, a, pakalbės apie da, dabartinę situaciją, o po to per antrąją mūsų renginio sesiją mes pakalbėsime apie tai, kaip galima būtų prisitaikyti prie pokyčių, kaip galima būtų padėti žmonėms prisitaikyti prie besikeičiančių darbo sąlygų ir užtikrinti geresnę darbo ir profesinės gyvenimo pusiausvyrą. Uh, Po to, po pietų, mes kalbėsime da, apie platesnį kontekstą, tai yra ne tik apie padėtį Europoje, bet ir kitose šalise. Nes tai, kas rūpi dirbantiesiems čia Europoje, aktualu dažnai būna ir uh, žmonėms kitose pasaulio šalise. Kalbėsime apie tai, su kokiamis šalimis norėtume konkuruoti ir ar norime, kad darbo sąlygos. Da, uh, būtų siejamos su konkurencingumu. Taip pat pakalbėsime apie taip, remtis kokiais rodikliais galima būtų vertinti pažangą tiek ES, tiek kitose pasaulio šalise. Taigi mūsų dar šios konferencijos darbo atvarkė yra labai įtempta. Ir tai dar kartą paliūdė, kad šiandienos, šiandien aptariamos temos yra nepaprastai svarbios, labai aktualios ir geros darbo sąlygos yra reikalingos tam, kad mes turėtume gerą socialinę padėtį ir užtikrintume savo konkurencingumą. Bet dar svarbiau yra nepamiršti, kad prastos darbo sąlygos skatino žmonių nepasitikėjimą ir apskritai. Da, da, jos yra nenaudingos žmonėms, jos visai pablogina jų gyvenimo sąlygas. Tai tiek e, įžangos ir dabar sutikiu žodį kolegiai, kad jį pristatytų trimo išvadas. Labas rytas visiems. Pirmininkė pradžioje uždavė klausimą apie tai, kaip galėtume pagerinti žmonių gyvenimą ir vienas iš tokių būdų tai yra pagerinti jų darbo sąlygas ir šiame pranešime ir Ataskaitai patikima atitinkama informacija, galime tai įvairiais būdais padaryti. Labai džiaugiuosi galėdama pristatyti Jums šeštąją darbo sąlygų apžvalgą ES. Mes priepėme 28 ES šalis, Norvegiją ir Šveicariją. E, atlikdami šį tyrimą 23 850 žmonių apklausėme, norime padėkoti Belgijai, Ispanijai ir Slovenijai, kurios e, pasitikėjo mumis ir dabar nacionaliniu lygmeniu naudojasi mūsų tyrimo rezultatais. Taigi mes atlikome palyginamąjį tyrimą ir Dabar pristatysime jums šią informaciją, rengdami e, šią apžvalgą, nežinau, kas sujunginės skaidrės, dabar kitą prašau paleisti. Gerai. Taigi, e, šiame pirmajame tyrimė mes e, naudojamės daugiausiai penkiais kriterijais, siekdami darbo vietų kokybę įvertinti. Pirmiausiai tai yra 151 sutarties straipsnis, kuriame kalbama apie tai, kad ES ir valstybės narės, nepažeidamas subsidirimo principą, turi siekti pagerinti darbo sąlygas. Antras e, principas yra e, siekis nustatyti tarpusavio sąsajas tarp e, ilgesnio darbo laiko ir užimtumo bei darbo kokybės. Taip pat vietos lygmenių nedaug yra duomenų apie tai, kad darbo kokybė tinkamai atsiliepia jūsų sveikatai, darbo našumui, kitiems aspektams. Dar viena priežastis susijusi su tuo, kad darbo aukštesnė kokybė gali būti naudingas siekiant uh, kitų ES tikslų, e, ypač turint omenyje, kad e, darbo sąlygos nuolat kinta, labai svarbu parengti atitinkamą vadovą, kurio nuostatomis vadovaudomis mes galėtume vertinti, ar mūsų pasirinkta kryptis yra teisinga ar ne. Taigi tai taip pat norėjome ištirti, vertinti, pasiekti tinkamų rezultatų. Taigi, kokios yra pagrindinės tyrimo išvados, jomis patvirtinama, kad e, darbo kokybė yra įvairia lypė. Keliose skaidrėse pasistengsiu Jums parodyti, kad darbo kokybė nėra kažkas abstraktaus, tai yra labai konkretus dalykas, darantis įtaką žmonių gyvenimui ir, ir darbui. Ir jis yra priklausomai nuo e, <clears throat> lyčių ir užimtumo aspektų yra labai įvairių formų gali būti. Taip pat mes parengėme kelis rodiklius. Noriu už tai padėkoti Francis Green ir Tarikui Mustafa, jos e, kolegai, kurie mums labai padėjo. Tai yra septyni pagrindiniai rodikliai buvo nustatyti, jie yra e, susijęti su uh, įvairia patirtimi susijusia su darbo sąlygomis. Taip pat mes e, pasiekime nemažai pažangos e, susijusios su e, svarbiausiais rodikliais ir jums patiems reiks vertinti, ar ta pažanga yra pakankama, tačiau tuo pačiu metu reikia pabrėžti, kad padidėjo įvairovė darbo sąlygų skirtingų, reikia šį aspektą taip pat įvertinti Mes pasistengėme apibendrinti informaciją apie e, darbo kokybės sąsąją su atskiromis darbo rūšimis, todėl identifikavome e, penkias atskiras e, darbo rūšis arba pobūdžius, suskirstame juos į <clears throat> penkias grupės. Dabar galime pasinaudoti sukauptą informaciją, kad geriau parengtume ir priimtume politinius sprendimus. Kitą skaidrę prašau paleisti, kol pristatysiu jums tos septynis darbo kokybės matavimo rodiklius. Norėčiau dar e, pristatyti dar e, kelis svarbius aspektus. Pirmasis yra susijęs su lyčių e, atskirtimi darbo lygmenyje Mes prie mišvalos atlikdami tyrimą, kad nemaža dalis jaunų vyrų, ne kaip mokama darba dirba, tačiau vis tik daugiausiai tokių yra moterų, taip pat labai mažai moterų yra Tai yra 34 4 procentams visų moter, darbuotojų vadovauja moteris ir tas, ta dalis yra mažesnė nei vyrų užimančių vadovaujančias pareigas. Taip pat e, tik tai 21 procentas visų darbo vietų e, yra mišrios. Dar vienas svarbus rodiklis siekiant įvertinti darbo kokybė, tai yra darbuotojų atstovavimas. Darbuotojų atstovavimo apriptis ir apimtis yra skirtingos valstybėse narėse. Dažniausiai darbuotojų atstovavimas priklauso nuo <clears throat> tiksliau atstovavimas darbuotojams turi didelės įtakos daryboms dėl darbo sąlygų ir atitinkamai įtakoja darbo kokybę. Dabar norėčiau pakalbėti apie darbo kokybės rodiklius. Pirmasis dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra susijęs su rodikliais, kuriuos mes nustatėme rindami ir vertindami visą įmanoma gauti informaciją, apklausdami darbuotojus jų darbo vietoje, ir daugiausiai susitelkdami į jų darbo pobūdį. To priežastis yra e, darbiniai santykiai tarp e, įmonės ir darbuotojo, kurie yra reglamentuojami, tai yra labai svarbus lygis, lygmuo tiksliau ir, ir e, <clears throat> būtent šiame lygmenyje yra daugiausiai galimybių įsikišti ir daryti kokią nors įtaką arba įtakoti pokyčius. Taigi remdamiesi sukauptą informaciją mes tengiamės įvertinti, kokie aspektai yra svarbus darbo kokybei ir nustatyti arba sudaryti tam tikrą kriterijų sąrašą. Taip pat rėmėmės tam tikromis epidemiologijomis studijomis, kurių rezultatai parodo, kaip teigiamai arba neigiamai e, darbo sąlygos gali įtakoti darbo kokybę. Taigi mes rėmėmės jų sukauptą mokslinę informaciją ir e, atsirinkome mums e, svarbiausius aspektus. <clears throat> Taigi tas sąrašas, kurį mes sudarėme, galbūt yra šiek tiek abstraktaus pobūdžio, tačiau labai svarbu uh, suvokti, kad kiekviena dalis, kurią dabar jūs matote skaidrėje, yra grindžiama maždaug 14 įvairių kriterijų ir <clears throat> rodiklių, taigi žmonės dirba visomis skirtingomis specifinėmis sąlygomis ir reikia tai atsižvelgti, tačiau pirmiausia reikia ir abstrakčių kriterijų. Kuo e, didesnis yra darbo kokybės indeksas, tuo geriau visiems darbo pobūdžiams, tačiau e, skirius darbo intensyvumą. Taip pat e, noriu pasakyti, kad kalbant apie šių rodiklių vertę, tai kai kurie iš jų turi ir teigiamos, ir neigiamos vertės kiti yra tik tai teigiami arba neigiami, taigi reikia juos vertinti kartu. Kitoje skaidrėje galėtumėte pamatyti tam tikras tendencijas susijusios su keturiais lygmenimis. Ir čia galime išvelgti sąsajų su įgūdžiais, <clears throat> gebėjimais pasinaudoti įvairiomis papildomomis priemonėmis, pavyzdžiui, kompiuteriais, kurių vis daugiau naudojama darbe. Taip pat padidėjo ir mokymų apimtis. Antras rodiklis - darbo laiko kokybė, taip pat e, juo remiantis galima įvertinti, e, sakykime, darbo laiko poveikį, darbo kokybė. Per pastarosius dešimt metų šioje srityje mes e, stebėjome tam tikros pažangos, ypač kalbant apie vyrus, moterų situacija nesikeitė, vertinant tam tikras priežastis šių pokyčių Reikėtų pirmiausiai paminėti užimtumo struktūrą, darbo sąlygų pagerinimą, remiantis sukauptais, surinktais duomenimis, <clears throat> galima daryti atitinkamus išvadas. Ketvirtas rodiklis, kuris žymi tam tikras tendencijas, tai yra darbo intensyvumas, Galime pastebėti, kad nuo 2005 intensyvumas sumažėjo, tačiau nuo 10 iki 15 metų jis vėl padidėjo, tai nėra labai džiugi žinia. Jeigu vertintumėte pokyčių pobūdį, tai galbūt pastebėti, kad neligybė čia yra pakankamai didelė. Ta, Dabar e, noriu e, panagrinėti tos rodiklius atskirai. Šioje skaidrėje matome tam e, tikrą kreivę atspindinčią pajamas Taigi siekiant e, užtikrinti geresnį darbo kokybę, mes e, stengiamės pasinaudoti objektyviais duomenimis. O tai, kaip žmonės jaučiasi, e, ar jie mano, jog už jų darbą yra pakankamai gerai apmokama ar ne, tuos aspektus šiame tyrimė nebuvo atsižvelgta. fizinė aplinka yra kitas rodiklis. Nuo 91 metų mes renkame duomenys apie e, šį aspektą pastarųjų dešimties metų duomenys parodo, kad e, žmonių judėjimas padidėjęs, kuriuose darbo vietose daugiau moterų dirba, pavyzdžiui, tam tikrose sitise su cheminėmis medžiagomis. Taip pat darbo intensyvumo pobūdžiai. Tai yra vienas iš mūsų mėgstamiausių rodiklių, ką reiškia darbo intensyvumas. Darbo intensyvumas susijęs su darbo proceso greičiu, intensyvumu, mažesnių skaičiumi pertraukų apie darbo intensyvumą kalbame, taip pat ir vertiname atskirus mūsų darbo proceso etapus, sprendimų prieimimus, prioritetų nustatymus, svarbių, mažiau svarbesnių klausimų, skirimus vienų nuo kitų. Taigi žmonėms vertinantiems tas iš išorės situacija susijusi darbo intensyvumu dažnai yra nepastebima. Tačiau šis rodiklis labai svarbus, nes ją mes išnaudojame daug savo energijos darbo metu, vertindami darbo intensyvumą atskirose <clears throat> darbo, e, grup, darbo pobūdžių grupėse mes matome, kad e, daugiausiai e, E, <clears throat> emocinio e, intensyvumo patiria, pavyzdžiui, pas, paslaugų e, sektoriaus darbuotojai. Dar vienas rodiklis susijęs su darbo laiko kokybė. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad darbo valandų skaičiaus vidurkis Europoje toliau mažėja, ši tendencija jau tęsiasi pakankamai ilgą laiką, tačiau Pailgėja darbo laikas e, sekmadieniais, pavyzdžiui, tai yra netipinės darbo valandas. Taip pat pastebėjome, kad 22 procentai darbuotojų dirba savo laisvalaikiu tam, kad e, galėtų patenkinti padidėjusią paklausą. 20 procentų darbuotojų mus informavo, kad kelis kartus per mėnesį turi atvykti į darbą e, gavę darbuotojo neplanuotą kvietimą. Taigi Europoje esame panašiai nemažai patirties sukaupę darybose dėl darbo laiko lankstumo ir remdamiesi atitinkamą informaciją galėtume dar labiau pagerinti šių darybų kokybę. Penktas rodiklis - socialinė aplinka. Ir čia galima išskirti teigiamus elementus, pavyzdžiui, socialinę paramą, kuri gaunama iš kolegų, iš administracijos vadybininkų, tai yra vadinama vadovavimo arba vadybos e, kokybės stebėseną. Tačiau taip pat pastebime ir tam tikrų neigiamų aspektų ir šioje skaidrėje e, mes ir pavaizdavome tą vadinamąjį e, atvirkštinį socialinį elgesį, tai yra smurto protrukius darbe, aš čia turiu menyje. 50 procentų darbuotojų apie tai kalba. E, formos šio smurto yra įvairios, skirtingos, dažniausiai jie pasitaiko e, viešosios sveikatos sektoriuje bei e, viešo administravimo sektoriuje. Taigi reikia atsatingų iniciatyvų, kad situacija šioje srityje būtų pakeista. Kita skaidrėje matome duomenys, kurie patvirtina, jog laikui bėgant situacija pagerėjo. Daugelį šalių pirmiausia noriu pabrėžti, kad maždaug 10 procentų darbuotojų arba absoliučiai skaičiais kalbant 21 milijonas tokių darbuotojų yra, kurie e, neturi galimybės mokytis darbe, gilinti, stiprinti savo įgūdžius, daugiausiai mokymų gauna e, aukštesnės kvalifikacijos darbuotojai, o bendrai vertinant mokymų trukmė yra pakankamai neilga. Nuo 1991 metų galime pastebėti pažangą šioje srityje ES politikoje, tačiau reikia siekti daugiau. Dar vienas rodiklis tai yra perspektyvos, kaip minėjome, čia turima omenyje perspektyvos darbe, pavyzdžiui, daryti karjerą, noriu pabrėžti čia kelis aspektus, kuomet mes uždavėme žmonėms klausimą, ar jie savarankiškai dirba, ar yra darbuotojai e, samdomi, tai vienas procentas negalėjo šį klausimą atsakyti, todėl mes pamėginome pakeisti savo klausimyną, kad galėtume gauti atsakymą į šį klausimą. Ir būtent ši išvada, manau, yra labai įdomi ir svarbi. Dar vienas aspektas, jeigu vertintume savarankiškai dirbančių asmenų, nes neturinčių samdomų darbuotojų grupę, pastebėjome šioje grupėje tam tikrų pokyčių. Viena vertus šie darbuotojai savarankiškai dirbantis ir neturintis samdomų darbuotojų, jų darbo sąlygos buvo labai panašios į samdomų darbuotojų darbo sąlygas ir teisiškai kai kuriuose šalise tokie darbo santykiai yra reglamentuojami, kitose dėl to kyla problemų. Taip pat 38 e, e, procentai darbuotojų dirbančių savarankiškai skundėsi dėl darbo trūkumo, dėl to, kad e, dirba mažai darbo, išdirba mažai darbo valandų. Taigi mes kokį pasinaudojame tą sukauptą informaciją, kad padarytume tinkamas išvadas ir Iš tiesų pagrindinė išvada yra ta, kad tobulo darbo arba tobulų darbo sąlygų nėra. E, visuomet reikia ieškoti tam tikrų kompromisų e, galimybės yra dvi, atitinkamai situacijoje esant arba ieškoti naujos darbo vietos, arba stengtis pagerinti esamas darbo sąlygas. Manau, kad antrasis būdas yra priimtinesnis, kitą skaidrę prašau paleisti. Jeigu pagerinsime darbo kokybę, ir tai labai svarbi išvada mūsų tyrimo eigoje, Mūsų išvados rodo, skirus kelias išimtis, kad jeigu pagerinsime darbo kokybę, tuomet e, ir e, darbo sąlygų patirtis darbuotojų taps geresnė, e, ims geriau vertinti savo darbo vietą. <clears throat> geresnė darbo kokybė, e, glaudžiai susijusi su laimės pojūčiu, su geresnė sveikata, su geresniais socialiniais įgūdžiais, su <clears throat> didesnės prasmės savo darbe, išvelgimu, o tai sąlygoja didesnę motivaciją, e, energingesnį dalyvavimą darbe, kas savo ruoštų sąlygoja geresnį profesinio šeiminio gyvenimo suderinimą. Taigi visi šie aspektai iš tiesų bendrupo, bendrai yra labai naudingi mūsų visuomeniai. Tai patvirtina, kad darbo kokybė yra svarbi mūsų politikos priemonė, kurią reikia rimtai vertinti. Taigi pabaigai papasakojams visą šią istoriją apie rodiklius ir kokie jie puikūs, tačiau koks yra Europoje mūsų santykis su darbo kokybė, kuri yra minima sutartyje. <clears throat> Mes žinoma pasitelkėme statistinius duomenys, atlikdami savo atitinkamus vertinimus ir stengiamės palinti tarpusavyje atskiras e, darbų grupės. E, mes e, išskirime penkias E, darbų e, arba profesijų grupės turinčias skirtingus e, darbo kokybės profilius. Pirmoji grupė tai yra aukšto lygio, čia galima išskirti labai daug teigiamų aspektų visose sritise išskyrus darbo intensyvumą ir darbo laiką ir šiai grupiai priskiriami 22 procentai visų darbo vietų. Antra grupė mes pavadiname sklandžių darbo vietų grupę. E, e, taigi 25 procentai priklauso ir e, ten taip pat daugiau teigiamų dalykų. Skirs galbūt darbo užmokestį trečioji grupė, tai yra tokia labiau susijusi su rankų darbu, fiziniu darbu ir pastebime teigiamų aspektų socialinėje aplinkoje ir darbo užmokestyje. 22 tai procentai visų darbuotojų e, dirba arba priskiriami šiai darbo grupiai. Ketvirtoji grupė, tai e, mes ją pavadiname patiriančių spaudimą darbuotojų. Teigiami aspektai yra karjeros perspektyvos, darbo užmokestis, tačiau socialinė aplinka Taip pat agresyvus socialinis elgesys darbo vietoje bei problemos su <clears throat> darbdaviais bei blogesnė darbo laiko kokybė yra neigiami aspektai. Ir penktoji e, darbo vietų grupė tai yra žemos kokybės darbo grupė ir čia visais aspektais galima išskirti tik tai neigiamus reiškinius. Kaip darbo kokybės profiliai yra tarpusavėje susijęs su uh, darbo trukmės kokybė. Šios skaidrės mes galime daryti išvadą, kad uh, aukštos kokybės darbo darbą dirbantis darbuotojai teigia, kad jie yra patenkinti tiek e, galimybę suderinti šeiminį profesinį gyvenimą, tiek darbo užmokesčių, tiek savo vaidmenių darbo vietoje. E, Fizinį darbą dirbantis asmenys e, taip pat pakankamai teigiamai atsiliepia, išskyrus galbūt tvarumo aspektą, o kitos grupės jų atstovai kalba apie neigiamą patirtį. Taigi ši informacija yra pakankamai svarbi, kadangi remintis mūsų parengtais politiniais pasiūlymais, <clears throat> panašu, kad būtent mano minėti aspektai daro skirtingą poveikį skirtingoms darbo vietų grupėms priskiriamiems asmenims. Apibendrinant, ir jau būsiu išnaudojusi visą man skirtą kalbėjimo laiką, turime nepamiršti, kad užimtumas ir lyčių aspektas yra labai svarbus e, veiksniai nulemintis darbo e, kokybę. Taip pat darbo kokybė e, įtakoja teigiamą profesinės veiklos patirtį, Darbo kokybė įtaką daro taip pat ir darbo pobūdis, jame patiriami iššūkiai, darbo kokybė taip pat ir glaudžiai susijusi su teigiama patirtimi e, sukaupta darbo metu. Mes galime kalbėti apie įvairius priežastinius ryšius e, e, ir tikrai negalime užsidaryti tame užburtame rate, <clears throat> tačiau mums tikrai labai svarbu Europoje siekti kompromiso, siekti, kad e, e, stacija būtų abipusiai naudinga, e, kokybiško darbo nauda yra juntama ne tik tiems asmenims, kurie tą konkretų darbą dirba, tačiau ir kitiems sektoriams bei visai visuomeniai atskirai. Ir Žinoma, mes, manau, kad turėtume pasinaudoti mūsų sukauptą informaciją ir tyrimo išvadomis, siekdami geriau prognozuoti savo galimybės e, teikti žmonėms paramą, norint pagerinti jų darbo e, sąlygas, labai svarbu užtikrinti atstovavimą darbuotojams, priimant politinius sprendimus e, ir užtikrinti geresnę darbo kokybę. Taip pat e, manome ir esame įsitikinę, kad labai svarbu ir toliau stebėti Europoje darbo e, kokybę bei visame pasaulyje. Mes daug kalbame apie e, skaitmeninimą, skaitmenizaciją, globalizaciją. Manau, kad pasitel, pasitelkus šias politikos priemonės mes galėtume pasiekti didesnės pažangos, vertinant iš mūsų mokslininkų požiūrio taško. Ačiū uždėmesi. Those... Ačiū už visus tuos skaičius ir faktus. Manau, kad e, mes jau įžangoje kalbėdami sakėme, kad e, Eurofondas yra tam tikra prasme e, pionierinė organizacija, kurianti priemonės darbo kokybei išmatuoti. Pirmoji Europos darbo sąlygų apžvalga buvo įvykdyta prieš 25 metus, jos mastai išaugo, keitėsi, tobulėjo. Ir dabar esame už tai labai dėkingi. Šiandien girdime 44 tūkstančių respondentų nuomonių apibendrinimą. Kiekvienas iš 44 tūkstančių žmonių paukojo 45 minutės tam, kad mums papasakotų apie savo darbą, jų darbo sąlygas ir derinimą su e, gyvenimu. Ir taip aš perinu tiesiogiai prie kito punkto mūsų darbo atvarkėje Dabar pasikviesime Europos socialinius partnerius į tribūną. Jie galės išsakyti savo nuomonės apie tai, kaip galima pagerinti darbo kokybę ir kodėl darbo kokybė tokia svarbi. Darbo vietos kokybė. Ir kviečiu dabar poną Visentinį, ponę Draus, poną Fauden, Roland ir pono Pirinski užimti vietas čia, greta manęs. Gerbiamas Mišelis Servos neatvažiavo, gal, gal ateis šiek tiek vėliau, gal ir ne. Ar pono Servoso niekas nepakeičia? Tada pradėsim ir pažiūrėsim, ar jisai atvyks ar ne. O dabar džiaugiuosi šalia savęs matydama visus kitus svečius. Iš karto aptarsime temą. Kai pradėjome šiandienos programą, buvo akivaizdu, kad e, Eurofond atliekamas darbas ir Europos parlamento pastangos šioje srityje savai nesuprantama yra labai glaužiai susijusios. Ir taip pat jos yra neatsiejamas nuo socialinių partnerių, jų patirties žinių Ir e, nuolat sakoma, kad e, reikia diskutuoti apie darbo vietų kokybę. Šiandien tą patį darysime. Šią e, mūsų susitikimo dalį pavadinome darbo vietų kokybė, iššūkiai ir galimybės. Aš tikėjausi, kad ponas Servas padarys išvadą. Padarys įžangą, atsiprašau. Bet kadangi jo nėra, iš karto suteiksiu žodį ponui Visentinį. Jis yra ETUK generalinis sekretorius Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius. Tai kaip prašom dabar aptarkite darbo vietų kokybės e, keliamus iššūkius ir atveriamas galimybės. Ačiū, labai ačiū, kad pakvietėte. Buvo labai įdomu klausytis jūsų ataskaitos didelė dalimi. E, ta pačia linkme yra nukreipta ir mūsų analizė. Ji gal yra šiek tiek labiau pesimistiška kai kuriais atvejais, nes greičiau mes e, labiau jaučiame realybę, ypač e, per savo filialus. Žinoma, tai, ką dabar matome, Europos darbo vietų kokybės mm, rinkoje Europoje yra ta, kad e, kokybė ta suprastėjo. Pirmiausia, dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Viena iš jų - ekonominė krizė. Mes iš jos dar neišėjome. O jos padarinių ir pasiekmių darbo vietos kokybei, darbo sąlygoms buvo labai daug ir negerų. Kita vertus, e, pradedamos įgyvendinti struktūrinės reformos, ypač liberalioje rinkoje. Tai turi įtakos, neigiamos įtakos e, darbo vietų kokybei. Šiek tiek tiksliau kalbėsiu ir manau, kad reikia priminėti bent jau keletą iš septynių e, rodiklių, kuriuos jūs paminėjote pristatydami savo ataskaitą. Mes palyginsime tai su tuo, ką matome realybėje ir bandysime pasverti, ką, ką galėtumėm nuveikti, kad atremtume tuos negatyvius padarinius dabar jau įsitvirtinusius. Visų pirma, perspektyvos. Akivaizdu, kad perspektyvos yra susijusios su uh, darbo uh, statusu, uh, nuo to, kokia sutartis yra pasirašyta. Galima sakyti, kad tai yra karjeros perspektyvos, tačiau visų pirma turim pasakyti, kad žmogus turi galvoti apie perspektyvą rasti darbą ir jį išlaikyti. Tie turim pasakyti, kad šio požiūrių padėtis yra labai labai liūdna. Žmonių pasitikėjimas realia galimybė rasti kokybišką darbą ir jį išlaikyti yra labai menkos. Vis dar daugiau negu 20 milijonų bedarbių išlieka Europoje. Ir net kai pastaraisiais metais jiems atsirado galimybių susirasti darbo vietų, nes buvo pradėtos specialios kampanijos. Didelė dalis tų naujų darbo vietų, naujų galimybių buvo socialiai negarantuotos, nestabilios, kartais labai e, netipinėmis sąlygomis, pavyzdžiui, nulio, val, nulio, valan, nulio valandų sutartys buvo pasirašytos ar kažkas panašaus. Uh, Todėl mes norėtumėm čia pagerinti liberaliosios rinkos perspektyvų reputaciją. Kitas dalykas - nustatyti duomenys. Matėte, kad per pastarąjį laikotarpį atitinkamas tarptautinės institucijos, įskaitant SBO, Tarptautinis valiutų fondas ir kiti, tyrė padėtį ir bandė išsiaiškinti faktus Visose Europos valstybėse atlyginimai mažėjo ir jie atsiliko nuo visų Europos valstybių narių produktivumo augimo. Įskaitant ir tas valstybės narės, kuriuose produktivumas išaugo gana ženkliai, pavyzdžiui, Vokietijoje ar net Lenkijoje, pavyzdžiui, bet ir tose valstybėse kaip mano, Italijoje, Graikijoje ir Ispanijoje, kur produktivumas e, buvo labai, produktivumas augo labai lietai Nepaisant to, realūs atlyginimų pokyčiai ir produktivumo pokyčiai labai smarkiai skiriasi. Tai yra pirmoji problema, su kuria dabar susidurėme, kai kalbame apie e, uždarbio pokyčius ir lūkesčius gauti geresnį darbą su geresniu atlyginimu ateityje. Matome, kad e, vis labiau aukštesnės kvalifikacijos yra darbo jėga. Ir tie žmonės susiduria su uh, didesniu spaudimu darbo vietoje, turi dirbti daugiau, bet už tai negauna tokio pat atlyginimo, kaip būdavo anksčiau. Kai kuriais atvejais e, netgi mokamas atlyginimas už valandas, bet jeigu pažiūrėtumėm į žemiausios kategorijos darbuotojų padėtį, turiu galvoje žemiausios kvalifikacijos arba darbo kokybės požiūrių, tai pamatytumėm, kad e, realūs atlyginimai tiesiog žlunga tiems žmonėms. Dėl darbo laiko. Jūs jau iš skaičių matėte, kad bendrai darbo laikas mažėja, bet mes turėtume išanalizuoti, kodėl taip yra. Ar taip atsitinka dėl to, kad geriau yra subalansuotas šeiminis ir darbinis gyvenimas, ar dėl to, kad išlaikomas asvat atlyginimas, bet žmonės dirba mažiau, ar, mažiai, ar dėl to, kad ekonomika tapo labiau skaitmeninė, automatizuota, kompiuterizuota. Turbūt visi faktoriai yra veiksniai, bet greičiausiai darbo laiko uh, mastai mažėja, nes daugiau yra nedarbo, daugiau nesaugaus darbo ir liberalioje rinkoje yra uh, tokių dalių, tokių segmentų, kuriuose uh, darbo laikas didėja, tačiau tai nesispindi atlyginimuose. Didelė dalyje liberaliosios rinkos darbo laiko mažinimas atitinka atlyginimų mažėjimui dėl kvalifikacijos ir įgūdžių. Tiesa ta, kad kai kuriuose liberaliosios rinkos dalyse investuojama į žmonių kvalifikacijos kelimą, į mokymasi visą gyvenimą, mokymasi darbo vietoje. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, pagal ataskaitą, dažniausiai tokias galimybės turi aukštos kvalifikacijos e, žmonės. E, vidutinės ar žemos kvalifikacijos žmonėms gauti kvalifikacijos kelimo kursus darbe yra labai sudėtinga, kartais tiesiog tai yra neįmanoma. Be to labai sunku rasti tinkamus mokymo kursus ar galimybės žmonėms, kurie buvo atleisti ir bando pateikti į darbą iš naujo. Ypač tai pasakytina apie jaunus žmonės, kurie į darbo rinką nori patekti pirmą kartą. Jeigu pažvelgtumėte investicijų skaičius, tai pamatytumėt, kad viešos ir privačios investicijos į švietimą ir mokymą pasaraisiais metais dėja sumažėjo tiesiog galima būtų pasakyti šlugo. E, taigi susidurėme su tikra krize, e, ieškodami naujų būdų investuoti į mūsų e, liberaliosios rinkos kvalifikacijos gerinimą. Nepaisant to, kad milijonai bedarbių Europoje yra, Europoje gyvena, dar turime 1,2 milijonus tuščių darbo vietų Europos liberalioje rinkoje. Ir problema ta, kad tų e, nedirbančių žmonių, milijono bedarbių negalime panaudoti tuščioms darbo vietoms užpildyti. Taigi egzistuoja tarsi dvi pusės - netitikimas tarp darbo rinkos poreikių ir e, realios pasiūlos. E, tai priklauso ne tik nuo to, kad yra nepakankamai investuojama į kvalifikaciją, mokymą, švietimo sistemas. Mes susidurime ir su ženkliu padėties blogėjimu e, užtikrinant fiziškai saugę darbo vietą. E, šis klausimas yra labai kompleksinis. Padėtis yra pakankamai e, sudėtinga, nes e, e, skirtingos darbo laikas, skirtingose valstybėse narėse taikomos, skirtingos sąlygos keliamos. Yra iškelta iniciatyvų, tačiau padėtis niekiek nepagerėjo. Uh, Ir galiausiai, jeigu periname prie socialinės aplinkos, tai akivaizdu, kad palaipsnis socialinės apsaugos sistemos išardimas, kuri, kas, ką matėme daugelį Europos valstybių, prisidėjo prie ženklios, ženklaus padėties pablogėjimo. Taigi socialiniai partneriai dabar pirmiausia turėtų ne tik pripažinti realybę, bet ir pamatyti, ką mes galėtumėm iš tiesų padaryti, kad išvengtumėm tų susidariusių trūkumų ir e, išprisuom iš tos nelemtos padėties, kuri dabar susidarė Europos liberalioje darbo rinkoje. Pasaraisiais metais akivaizdžiai pastebime. Turiu pasakyti, kad prieš prašydami viešųjų institucijų vieno ar kito turėtumėm pareikalauti patys iš savęs kažką nuveikti. Aš esu įsitikinęs, kad geriausia priemonė visas problemas spręsti yra per socialinį dialogą, e, per darbdavių ir darbuotojų e, santykius, kolektyvinės sutartis. Atskiruose pramonės šakose, atskiruose sektoriuose, įmonėse socialiniai partneriai gali padėti ženkliai pagerinti, bet labai svarbu, kad mums padėtų e, viešoji administracija, kad mūsų galimybės sukurti uh, E, kokybiškas e, e, darbdavių darbuotojų dėrybų sąlygas, geras socialinės sutartis pagerėtų. Tai ne visur taip. Ir mes pastebėjome, kad daugelį valstybių narių ir socialinių partnerių padėtis pablogėjo ir jie dabar nebegali prisidėti prie socialinio dialogo ir, ir darbdavių darbuotojų santykių užtikrinimo. Kita vertus turime suprasti, kad turi būti sukurta gera valstybinė politika, leidžianti E, išspręsti visas septynės problemas, kurios yra išvardintos e, ataskaitoje. Mes, profesinės sąjungos, manome, kad mums atsiveria didžiulė galimybė per socialinių ramš, e, teisų ramsti. Labai gaila, kad Mišel Servos negalėjo šiandien atvažiuoti, jis būtų pristatęs Europos komisijos planus įgyvendinti socialinių teisų ramstį. Socialinių teisų ramstis yra ta politinė priemonė, kuri turėtų suteikti sprendimą visoms mūsų problemams. Todėl tai yra labai įdomus, e, įdomi priemonė. Ačiū. E, must. Ačiū. Turiu visų pirma pasakyti, kad galbūt e, turėtumėt neviršyti savo kalbose penkių ar šešių minučių. Nes jeigu mes visi norime dirbti pagal tvarkaraštį, tai turime riboti laiką. Dabar Renate Hornung-Draus. Ji yra Business Europe socialinių reikalų komiteto vicepirmininkė. And, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Iš tikiuosi, kad aš galėsiu kalbėti tokiamis pats sąlygomis, kaip ir mano kolega ką tik pasisakė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Europos darbo sąlygų apžvalga viena, yra viena tokių tradicinių politikos formavimo ir analizės priemonių, kurias jau kuris laikas rengia Eurofondas. Labas rytas, Mišelė, beje. Aš manau, kad mes turėtume nepamiršti, kad kalba eina apie apžvalgą, apie, kurią kalbame apie tai, kaip dirbantieji patys vertina savo darbo sąlygas. Manau, kad svarbu yra to nepamiršti, mums tęsiant e, mūsų diskusiją. Be abejo, žmogaus situacijos vertinimas e, didelė dalimi priklauso nuo jo kultūros, Ir Luka jau minėjo BPO geresnio gyvenimo tyrimą. Ir aš pak, a, pažiūrėjau į to tyrimo išvadas ir pasidomėjau, kokioje šalyje žmonės geriausiai vertina savo sveikatos apsaugos sistemą. Ir mane nustebino tai, kad Europoje, pavyzdžiui, šie, Europoje žmonės galvoja, kad jų sveikatos apsaugos sistemos tikrai yra labai prastos kokybės, o JAV piliečiai vertina geriausiai uh, uh, savo šalies sveikatos apsaugą. Taigi tai mane labai nu, nustebino. Ir tai šis pavyzdys parodo, kad, kad vis dėlto žmonių suvokimas uh, priklauso nuo daugybės įvairių subjektyvių veiksnių. Ir to reikėtų nepamiršti. Ir Eurofondas e, taiko e, e, labai aišku požiūrį jau kuris laikas. Ir mes matome, kad kaip keičiasi dirbančiųjų, tai yra ir darbuotojų, ir savarankiškai dirbančiųjų žmonių savo darbo vertinimas. Ir šeštajame darbo sąlygų tyrime, apie kurį šiandien kalbame, paaiškėjo, kad e, žmonė, žmonėms atrodo, kad jų darbo sąlygos e, daugelio aspektų gerėja. Ir tai iš dalies e, gal prieštaraus tam, apie ką tu kalbėjai, nes tu kalbėjai apie tai, kad darbo sąlygos iš tikrųjų blogėja. Bet žmonėms atrodo, kad daugelio aspektų darbo sąlygos kaip tik pagerėjo. Pavyzdžiui, matome, kad kad e, e, žmonės geriau šiandien vertina, e, ar tą patį geriau vertina, pavyzdžiui, savo riziką susidurti su fizinės rizikos veiksniais darbe. Ir uh, Ir mes matome, kad kai kurie rodikliai pagerėjo, ypač jeigu pažvelgsite 105 puslapį. Tai rodo, kad žmonėms atrodo, kad jų darbo sąlygos gerėja. Dar vienas dalykas mane labai nustebino. Tai yra tai, kad 81 procentas dirbančiųjų teigia, kad jiems gerai e, sekasi derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Apie tai kalbama 125 puslapyje. Jei taip iš tikrųjų yra, o mes galvojame, kad mūsų socialinė politika atliepia žmonių lūkesčius, Ir aš norėčiau tuomet paraginti Europos komisiją ir džiugiuosi, kad Mišelės dalyvauja mūsų susitikime. Ir paraginčiau komisiją parengti, tiksliau pakoreguoti dabar galiojančius dokumentus dėl profesinio šeiminio gyvenimo derinimo, nes 85 procentai žmonių teigia, kad jiems atrodo, kad jiems gerai sekasi derinti darbą ir šeimos įsipareigojimus. Dar vienas įdomus dalykas, kad ir socialiniai partneriai, ir darbdaviai supranta, kad darbo sąlygos yra labai rimtas dalykas. Ir čia esame iššūkių susijusių ir su mokymu, ir su profesiniu rengimu, ir su technolo naujomis technologijomis, ir su demografija. Ir kaip socialiniai partneriai mes galime pasidžiaugti tuo, kad mes bandome spręsti visas šias problemas. Pavyzdžiui, dabar rengiame pagrindų susitarimą dėl aktyvesnio senėjimo. Uh, Šio dokumento tikslas yra padėti darbdaviams visoje Europos Sąjungoje, bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais, parengti tokią politiką, kuri padėtų žmonėms dirbti e, kuo ilgiau, išlikti profesinė prasme aktyviems kuo ilgiau. Be to mūsų darbo programoje taip pat yra numatyta gerinti ir darbo sąlygas išvilgiant į skaitmeninės technologijas, į skaitmeninimą. Apie skaitmeninimą šiandien daug girdime, bet mes tengiamės išanalizuoti situaciją, pagalvoti apie tai, kokiu veiksmu reikia imtis Europos lygmenių tam, kad galima būtų pagerinti žmonių gyvenimo ir darbo sąlygas. Rengėme seminarą, kuris įvyks vasario mėnesį ir tikiuosi, kad Socialiniai partneriai ir specialistai pateiks mums daug vertingų išvalgų šiais klausimais. Taigi, iš esmės, galime pasakyti, kad šis tyrimas rodo kad darbo sąlygos vertinamos vis geriau. Lukas sakė, kad didėjo darbo užmokestis, nors jis didėjo maž, uh, tikrieji, tikrasis darbo užmokestis nors didėja lėčiau nei darbo našumas. Be abejo, jeigu žiūrės, vertinsime tokiu makroekonominiu požiūriu ir jei, uh, ir jei mes norėsime, kad daugėtų darbo vietų, tuomet atrodytų viskas natūralu, darbo užmokestis ne, uh, didės šiek tiek lėčiau nei uh, darbo vietų našumas. Mes matome, pažiūrėjau, Vokietijoje, kad įmonės yra e, priverstos racionalizuoti savo veiklą ir dėl to nukenčia darbo užmokestis. Ir jei jūs norite kuo daugiau žmonių integruoti į darbo e, rinką, tuomet reikėtų didinti atlyginimus ir taip e, darbo, vietų, darbo rinkos ras daugiau erdvės Ir šis makroekonominės reiškinys pats savaime nėra blogas, jį tik tai reikia tinkamai išanalizuoti. Taigi, Aš pasakyčiau, kad reikėtų tikrai įsigilinti į visas atliktas analizas, pagalvoti apie giluminius veiksnius, tam, kad galėtume bendromis jėgomis gerinti darbo sąlygas. Dėkuoju, ponė pirminkė. Dėkuoju. Matote, mes pasikvietėme mūsų zonės partnerius ir jie jau dabar yra pasiruošę pradėti labai gilę diskusiją. Tai yra labai gerai, tai parodo, kad socialinės dialogas iš tiesų yra nepaprastai svarbus ir kad jis vyksta labai intensyviai. Labai dėkoju ir kreipiuosi pono servos. Jūs vadovaujate užimtumo generaliniam direktoratui ir jūs netgi esate generalinis direktorius, taip turėčiau jūs kreiptis. Jūs turėjote pradėti mūsų pirmąją sesiją, bet jūs ką tik prie mūsų prisijungėte ir dabar mes leikščiai jums galimybę pristatyti savo požiūrį. Mes jau girdėjome kelias nuomonės ir būtų Įdomu taip pat išgirsti ir jūsų nuomonę, tikiuosi, jie bus šiek tiek optimisti, optimistiškesnė. Taigi prašau. Atsiprašau, kad aš e, pavėlavau, negirdėjau to, apie ką kalbėjo Luka, bet e, išgirdau kai ką iš to, ką sakė Renata ir man atrodo, kad aš galiu įsivaizduoti, kokios nuomonės buvo jau šiandien išsakytos. Uh, Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad man labai patinka ši darbo sąlygo apžvalga, net ji yra itin aktuali šiandien, kai mes rengėme socialinių teisų ramstį. Ir aš manau, kad ji padeda mums geriau įvertinti situaciją, geriau vertinti darbo vietų kokybę Europos Sąjungoje. Ir tai turėtų padėti mums parengti geresnius politinius sprendimus. Man atrodo, kad šioje apžalgoje svarbiausia yra štai tokie dalykai. Pirmiausia, Nereikia sakyti, kad viskas yra labai blogai. Tai ir esama ir teigiamų poslingių. Pavyzdžiui, nuo 2005 iki 2015 metų labai pagerėjo mokymas. Bet tai yra labai gerai, mano galva. Kartu turiu pažymėti ir tai, kad šiandien darbuotojams tenka atlikti vis daugiau sudėtingesnių uždavinių. Ir šis rodiklis padidėjo net 50 procentų ir tai yra di labai didelis pokytis. Ir jis atspindi pokyčius ir darbo rinkoje. Metinė augimo apžvalgoje, kurią komisija patvirtina praeitais metais, mes sakome, kad darbo vietų skaičius nuo 2013 metų padidėjo 8 milijonais. Tai yra labai gerai atrodytų, bet uh, Reikėtų nepamiršti, kad šiandien tas darbas yra sudėtingesnės, vis sudėtingesnių įgūdžių. Ir šiandien reikia jau ne bazinių įgūdžių, bet tokių vidutinio sudėtingumo įgūdžių. Ir tai reiškia, kad tie žmonės, kurie šiandien yra darbo rinkoje, neturi prisitaikyti prie to, kad jiems reikės atlikti ateityje visų didikesnės užduotis. Tai yra pirmoji pamoka, kurią pateikia šį apžvalgą. Toliau, reikėtų taip pat e, pasakyti, kad e, apklaustieji taip pat teigia, kad jie šiandien atrodo, kad darbo sąlygos yra kur kas aktualesnės klausimas. Tai parodo, kad iš tikrųjų šiandien situacija yra sudėtinga. Žmonės dažnai ir turi nu, e, darbą, dirba kokią nors įmonę ir kartu dirba kaip savarankiškai dirbantis asmenys ir dėl to visas jūsų ir profesinis, ir asmeninis gyvenimas darosi sudėtingesnis. Ir komisija tai turėtų atsižvelgti ir turėtų atitinkamai parengti teisėkrus pasiūlymus tuo klausimu. Bet aš norėčiau pasakyti, kad ši apžvalga parodo, kad keičiasi darbo pobūdis. Aš jau minėjau savarankiškai dirbančius asmenės ir yra akivaizdu, kad be 8 milijonų darbo vietų, kurios buvo sukurtos nuo 2013 metų ir apie kurias kalbama metinėje e, augimo e, apžvalgoje, stebime, kad ir labai smarkiai padidėjo savarankiškai dirbančių asmenų skaičius. Nors šiandien mes dar neturime priemonių įver, e, tiksliai nustatyti tą skaičių. Matome, kad žmonės dirba labai dažnai pagal trumpalaikės darbo sutartis arba pagal sutartis konkrečiam darbui atlikti. Ir visą šitą situaciją reikia kuo geriau išanalizuoti. Ir turime da, užduoti savo tokį klausimą. Ar šiandien galiojančios taisyklės a, tinka tokioms naujoms darbo sąlygo, sąlygoms? Taigi turime kelti šį klausimą ir bandyti jį atsakyti, rengdami socialinių teisų ramstį. Yra dar vienas dalykas, kuris yra susijęs su darbo vietų kokybė. Tai yra darbo užmokestis. Ir čia aš galiu pasakyti, kad taip, kai didėja atlyginimai, čia iškyla konkurencingumo klausimas, e, nes būtina užtikrinti, kad darbų užmokestis išliktų konkuren, konkurencingas, tam, kad kiekvienoje šalyje galima būtų kurti naujas darbo vietas. Ir kartu aš galiu Jums pasakyti, kad jeigu didėja darbų užmokestis, didėja ir vartojimas. Ir taip skatinamas vėlgi užimtumas. Taigi čia reikia surasti tinkamą pusiausvyrą. Ir komisija mano, kad mums reikia, kad užimtumo, darbo užmokestis auktų atsižvelgiant į tai, kaip auga darbo našumas. Uh, Ir čia mums reikia pagalvoti e, apie tai, kokias sistemas reikėtų kurti kartu su socialiniais partneriais. Socialiniai partneriai taip pat turėtų prisimti jiems tenkančią atsakomybę dėl darbo užmokesčio. Ir paskutinė pastaba - tai yra socialinė apsauga. Mes šiandien matome, kad keičiasi darbo sąlygos, šiandien e, naujų darbo formų ir dėl to e, pastebėme ir tam tikrą asimetriją tarp tarp savarankiškai dirbančiųjų ir tarp įvairių darbuotojų. Ir todėl aš manau, mes turime padaryti viską, kad žmonių socialinė apsauga būtų kuo geresnė ir kad jie apimtų visus. Ir to mes ir sieksime, regdami socialinių teisių ramstį. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį ponui Faudinui, kuris yra skyrius, e, Eurofondo skyrius e, darbo sąlygų ir pramonės tarpusio santykių vadovas. Ačiū pirmininkė. Iš dalies atsakydamas ir reaguodamas į anksčiau išsakytas kolegų mintis, tai norėdamas sureaguoti į išsakytus komentarus. Jeigu vertintume globalių mastų tyrimo rezultatus, tai teigiamų žinių išgirstume daugiau nei neigiamų. Teigiama patirtis nusveria, neigiama ir tikrai to dalyko neturėtume ignoruoti. Taip pat yra svarbi išvada, kad nėra tobulų darbo vietų ir yra tam tikrų darbų grupių, e, kurių sąlygos e, visais atžvilgiais yra labiau blogos nei geros. Kalbant apie suvokimą, priklauso viskas nuo to, e, ką mes suvokiame kaip suvokimą arba vertinimą. Uh, užduodant klausimus darbuotojams, e, tam tikri klausimai jau sąlygoja subjektyvų atsakymą. Tačiau tyrimo eigoje yra būtina siekti užduoti kuo daugiau objektyvių klausimų. Įvertinti tarpusio sąsajas taip pat darbo kokybę su sveikatos būklė, visuomenės bendraja situacija. Na, manau, kad kiekvieno tyrimo eigoje stengiamasi kuo geriau atspindėti realybę. Jo rezultatus bendro pobūdžio pastebėjimai būtų susijęs su tuo, kad mes diskutuojame skirtingais lygiais e, ir aptarėme skirtingus lygius, kalbame apie tai, kad socialinius partnerius būtina įtraukti į diskusiją ir darybas ES lygių, taip pat galime kalbėti apie socialinį ramstį, nacionalinę politiką, teisėkurą, <clears throat> kolektyvinės e, sutartis ir dalybos dėl jų atskirose sutartise, atskirose sektoriuose, atskirose valstybėse norėse. E, taip pat e, reikia nepamiršti ir tam tikrų organizacinių struktūrų atskirose įmonėse, nes yra tokių įmonių, kurios bando įtakoti tikrovę <clears throat> tam tikras darbo organizavimas ir susitarimai dėl darbo vietų e, yra apibrėžiami galimybė dalyvauti mokymuose. Ir tai yra labai e, svarbus e, faktoriai nulemantis darbo kokybę. Taip pat labai svarbu uh, diskutuoti apie tai, kaip skirtingose lygmenyse yra skirtingi veiksmai pusavyje derinami. Taigi per likusias kelias minutės norėčiau paminėti keletą specifinių aspektų. Su vienu iš jų e, turbūt jau visi esame susidūrę vienai par kitaip, tai yra formalus įgūdžiai keliantis nemažai rūpešių tiek Europą europiniu, tiek nacionaliniu lygiu. Taip pat e, dažnai skundžiamas ir diskutuojama apie tai, kad trūksta tam tikrų profesinių įgūdžių asmenų. Dar viena iš įdomesnių išvadų yra susijusi su neatitikimu abiejomis kryptimis. 40 procentų darbuotojų teigia, kad jums reikia papildomų e, mokymų, kad galėtų atlikti e, dabartinį darbą, o 20 procentų teigia taip pat, kad galėtų, turi įgūdžių dirbti ir sudėtingesnį darbą. Taigi daug kas priklauso nuo darbo organizavimo, nuo darbo dizaino, nuo vietos e, lygmenių atliekamų veiksmų ir būtent e, šioms sritims turime skirti daugiau dėmesio. Dar norėčiau pratesti išsakytą mintį. Anksčiau tai buvo pasiekta pažangos, užtikrinant e, didesnį lyčių lygybę arba e, atskirti, mažinant pagal lytis, e, tačiau vis tik tai nepaisant. Padarytos pažangos per mažai yra moterų užimančių vadovaujamas pareigas arba moteris, kurios tas pareigas užima vadovauja mažesniems darbuotojų grupėms. Daug pažangos yra padaryta, jinai pakankamai kukli, tačiau jos yra nemažai, tačiau vis tik tai nepamirškime dar ir tų trūkumų, kurių lieka ir spragų nemažai. Dabar suteiksiu žodį Klodui Rolanui, kuris yra mūsų parlamento ir užimtumo komiteto narys. Prašau, labai ačiū. Pirmiausiai noriu kalbėti remdamasis savo darbo profsąjungų struktūrose patirtimi <clears throat> per 40 metų dirbdamas profsąjungų struktūrose pastebėjau didžiulę pažangą ir skirtumus, <clears throat> kalbant apie darbo sąlygas ir jų pagerinimą. Prieš 40 metų daugiausiai buvo diskutuojama dėl darbo laiko atlyginimo fizinių sąlygų šiandien vis dar susidurėme su atitinkamas problemomis minėtose sritise, tačiau reikia paminėti, kad dabar e, buvo įtraukti papildomi elementai iš šį sąrašą, kurie lemia taip pat ne tik darbo, bet ir gyvenimo kokybė, bendro gyvenimo kokybė. Ir dabar būtent ir skundžiamasi daugiausiai dėl to, kad bendro gyvenimo kokybė blogėja dėl atitinkamų e, darbo sąlygų, nes e, darbuotojai nori e, geriau suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, tarpusai skirti daugiau laiko savo poreikiams, šeimos poreikiams. Tyrimo išvadose teigiama, kad daugumai žmonių problemų nekyla dėl profesinio šeiminio darbo suderinimo, tačiau aš noriu pasakyti, kad e, daugumą įmonių, su kuriomis aš susidūriau, iš tiesų tokių problemų nekildavo, siekiant suderinti šeiminį ir profesinį gyvenimą, dėl to, kad jos niekaip nebuvo sprendžiamas ir darbuotojai buvo palikti likimo valiai, kad šias problemas spręstų, turėjo pasitelkti kaimynus, senelius, kad jų vaikus prižiūrėtų, ieškoti kitokių būdų, taigi dėl to problemų ir nelikdavo. Aš manau, kad um, būtent apie tai reikia kalbėti, nes uh, darbo sąlygos uh, nemažoje, e, nemažame skaičiuje sričių blogėja ir e, e, kadangi darbuotojų ir darbdavių galios santykis taip pat keičiasi ne darbuotojų naudai, reikia ieškoti būdų, kaip jiems padėti. Aš manau, kad vertinant jūsų tyrimą būtų galima išskirti kelis įdomius <clears throat> aspektus. Tai yra vienas iš tokių reiškinių, yra vadinamasis absenteizmas arba ne, nenoras, ne, neįsitraukimas į diskusijas dėl darbo sąlygų gerinimo, nes daugiausia dėmesio dabar skiriama tik tai, pavyzdžiui, nedarbo lygiui bendram įvertinti ir jį mažinti. Noriu kreipti dėmesį į tuos jūsų e, rodiklius arba faktorius, kuriuos jūs išskyrėte. Tai yra vienas iš svarbiausių, tai yra pripažinimas darbe, e, darbo pojūtis, savijautą darbe. Kalbant apie e, savijautą darbo vietoje, tai yra labai, yra labai svarbi jauniems darbuotojams ir jiems vienas iš svarbiausių tikslų yra turėti prasmingą, naudingą darbą, kurį dirbdami jie išvelgtų tam tikrą gyvenimo prasme. Tai yra labai svarbu. Dar vienas svarbus e, tyrimas susijęs su, pastebėjimas susijęs su šio tyrimu, tai yra karjeros e, sėkimo galimybės, e, <clears throat> ypač turint omenyje, kad dabar vis labiau siekiama prailginti darbo laiko, darbo trukmės bendrąją. Tik manau, kad tiek įmonėms, tiek darbuotojams, tiek politikams yra labai svarbu priimti tinkamus sprendimus, kurie leistų įtraukti papildomus elementus į darbo sąlygas. Pažiūrėjus iš tokių papildomų elementų yra streso faktorius, kuris skatina taip pat ir smurtą darbo vietoje arba priekabiavimą Taigi, <clears throat> o tai taip pat susijęs su įmonių pokyčiais įmonių viduje, kurie vyksta labai greitai, todėl reikia ieškoti būdų ne tiek įmonėms, tiek ir jų darbuotojams geriau e, prisitaikyti prie greitai besikeičiančių darbo sąlygų. Taip, mes gyvename dabar lankstesnėme pasaulyje reikia ir lankščių darbo vietų, tačiau privalome užtikrinti darbuotojams e, ir karjeros perspektyvas, nes be jų lankstumas darbo vietoje tikrai neprisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo. Manau, kad turime atitinkamus priemonių, kurias galime pasitelkti. Komisija jau pristatė kelis e, pasiūlymus, kelias idėjas ir e, manau, kad ne vien tik tai lozungai yra pono Junkerio teiginiai apie trigubą A socialinį indeksą, tai dėl to dabar kalbame apie socialinį ramstį, taip pat ir užimtumo komitete, diskutuojame užimtumo komitete taip pat ir komandiruojamų darbuotojų e, klausimus, su jais susijusius e, problemas, e, darbo sąlygas, kuomet dirbama su kenksmingomis medžiagomis, kancerogenais, mutagenais ir panašiai. Taigi apibendrinant noriu išskirti kelis aspektus. Tai yra pirmiausia darbo vietų dinamiškumas. Antras elementas tai yra prognozavimo ir dalyvavimo aspektas. Trečias aspektas tai socialinis dialogas tiek įmonių viduje, tiek sektoriaus mastu, tiek nacionaliniu, tiek europiniu lygiu. Taip pat priemonių turime. Manau, kad E, komisija taip pat mato, kad Europos parlamentas šioje diskusijoje galėtų būti naudingas, kaip ir ekonomikos bei socialinių reikalų komitetas. Mane iš tiesų labai domina diskusijos darbo pasaulyje ir taip pat man labai svarbus, aš labai aukštai vertinu atitinkamų tyrimų išvadas ir jų naudą ateities darbo vietų kūrimui, todėl ir e, tarptautinė darbo organizacija e, čia labai e, svarbų darbą dirba ir komisija bendradarbiauja su jie, atsižvelgia į tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijas. Baigdamas noriu Eurofondo atstovams pasakyti, ne tik norėdamas jiems įsiteikti, kad jūs iš tiesų esate tie, kurių darbų mes galime pasiremti, e, priimame atitinkamus sprendimus e, Europos parlamente, taigi jūsų veikla yra labai svarbi. Pirmininkai, ačiū ponui Rolanui. E, iš tiesų, kaip minėjote, mes labai uh, E, didelę svarbą suteikime ir jiems, įvairiems faktams ir klausimams, kuriuos kelia ne tik Eurofondo atstovai, tačiau taip pat e, norime išsiaiškinti, kokia situacija yra skirtingose valstybėse narėse, e, kokios problemos jas kamuoja, kokiu galimybių jas spręsti. Jos turi dabar nors tik tai žodį Georgi Pirinskį, kuris taip pat yra Europos parlamento narys ir jis taip pat dirba užimtumo komitete atstovaudamas socialistų demokratų frakcijai, kaip ir poras Rolanas, jūs labai aktyviai dalyvaujate sprendžiant nedeklaruojamo darbo problemą, tai galbūt šią temą galėtumėte tarti keletą žodžių, prašau. Labai ačiū. Man labai dėlė garbė būti šioje tribūnoje su šiais, su šiais svečiais ir aš pabandysiu prisidėti prie klausimų, kurie e, yra šios diskusijos tikslas, kokias rekomendacijas mes galime pateikti. Bet e, visų pirma, apie šią ataskaitą. Galbūt sąžininga pasakyti, kad bendrai E, vertinimas ar pagerėjo e, darbo sąlygos turėtų e, būti su, su, vertinamas arba iš optimisto arba iš pesimisto perspektyvos. Ši problema yra labai sudėtinga, žinoma, yra palankių pokyčių, kurie akivaizdžiai egzistuoja. Žinoma, yra labai didelis susirūpinimas dėl to, kaip E, darbo kokybė gerėja. O aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną faktą, kuris, mano nuomonė, tam tikrą prasme e, leidžia e, pasakyti, ar yra gerų tendencijų ar nėra. Tai yra susiję su nemažai medžiagos, e, iš kurios išplaukia išvados. Yra sakoma, kad e, darbuotojų, kurie mano, e, kad gerai dirbo, dalis sumažėjo per pasarosius dešimt metų. 2005 metais jų buvo 51 procentas, 2010 metais 45 procentų, 2015 40 procentų be buvo patenkinti. Nustebino tai, kad e, yra dalis darbuotojų, kurie niekada tokio jausmo nėra patyrę. Ponas e, Menandės labai gerai savo įžangoje darbo vietos kokybės ir produktivumo sąsąją padarė. Prelegentai vienai par kitaip e, tą paminėjo taip pat, sakydami, e, kokia įtaka turi e, atlyginimas, užimtumo galimybės. Mano nuomonė didžiausia galimybė padidinti konkurencingumą ir skatinti augimą yra e, sukuriama bandant suteikti žmonėms produktyviausiai manoma darbo vietą. Todėl aš nemanau, kad ta nuolatinė diskusija apie konkurencingumą ar socialinę pažangą e, turi vykti viena kryptimi. Šis darbas turi būti naudingas abiems pusėms. Ataskaitos yra kalbama apie darbo politikos, darbo vietos kokybės įvairius aspektus. Suprantame, kad yra milžiniškas e, produktivumo potencialas, kuris dar nėra išnaudotas. Jį reikia pirmiausia apibriežti ir e, atitinkamai e, politinėmis priemonėmis išnaudoti. Antras dalykas. Ir čia aš norėčiau pritarti tiems, kurie kalbėjo, kad greta bendro mm, užimtumo darbo kokybės e, e, rodiklių supratimo egzistuoja labai daug detalių, svarbių smulkesnių veiksnių, kurie padidina e, socialinio nesaugumo jausmą. Šiandien buvo kalbama apie tai, kad e, yra atliktas tyrimas dėl darbo vietų socialinio nesaugumo. Tai yra susijęs su darbo vietos kokybė, neatsiejamai. Ir tas neužtikrintos darbo vietos e, netinkamomis darbo sąlygomis e, egzistavimas yra susijęs su žmogaus pasitenkinimo e, laipsniu. Žmog, nes jaučia skaitmeninio pasaulio keliamas grėsmės darbo pasaulio organizavimo pokyčių keliamas grėsmės. Be to egzistuoja didžiulis neligybės pavojus. ES yra vidurkis, bet nuo to vidurkio yra daug besiskiriančių e, dar, e, darbo vietų, kokybė darbo vietų. Ta neligybė kainuoja. Nelikybė atsispindi produktuvume, žmonių galimybėse užsidirbti Mes suprantame, kad didėjant neligybei didėja įtampa. Marita kalbėjo apie nedeklaruojamą darbą ir jo keliamas problemas. Aš suprantu, kad tai yra rimta bėda ir aš esu pasirengęs trumpai apie tai pakalbėti, <coughs> nes uh, turime daug įdomios patirties apie tai. Uh, šešėlinės ekonomikos, visos aplinkos, kuri greuna kokybės pamatus, kontekstas nusipelno mūsų dėmesio. Bet to turime galvoti apie dirbančių skurdžių problemą. Ji kai kuriuose valstybėse labai paplitusi. Nu, baigdamas norėčiau trumpai paminėti tai, ką kolegos įvardino kaip metinę augimo ataskaitą ar apžvalgą, kurią paskelbė vakar Europos komisija. Ten labai aiškiai yra kalba apie tai, kad Europos komisija suvokė socialinio aspekto reikšmę ir tai atsispindės Europos semestro planavime. Bet aš turiu e, pasakyti vieną bet. Egzistuoja viena rimta problema – yra apibendrinti pagrindiniai ES lygmens veiksmai. Ir čia mes sugrįžtame prie struktūrinių reformų, atsakingos fiskalinės politikos, stabilumo raugumo taisyklių taikymo, uh, užimtumo galimybių lankstumo didinimas ir taip toliau ir taip toliau. Aš manau, kad tai, ką uh, ponas Servos pamin... siaurai trumpai paminėjo uh, kaip taisyklės ir jų interpretavimą, o galbūt reikėtų tas taisyklės perrašyti. Turim suprasti, kad aišku, dėl tų taisyklių neatsiranda didelio socialinio nesaugumo, bet akivaizdžiai, kad būtų galima pasverti, kaip taikas taikas taisyklės galima sukurti socialiai neužtikrintas darbo vietas. Ogi žinome, kad kokybiškesnė darbo vieta suteikia produktyvesnį darbuotoją, ir sažiningesnę aplinką. Ačiū. Buvo paminėta keletas terminų. Aš dabar norėčiau pateikti keletą klausimų. Pone Roland, jūs paminėjote regioną. Aš esu iš tos Europos dalies, kur yra daug regionų, vadinamųjų senų industrinių regionų, senos industrijos regionų. Ar jūs e, išvelgiate kokią, kokios e, patirties tam tikrose regionuose, kurio būtų galima pasidalinti su kitais Europos kraštais? Mes turime, pavyzdžiui, E, tradiciškai plieno pramonės regionus, kurie dabar susiduria su rimtais problemais, nebūtinai tai yra susiję dėl, su ES priimamais sprendimais. Tos problemas greičiau kyla dėl investicijų e, lygmens pasikeitimų ir panašiai, ir kitų panašių e, sunkumų. Ar jūs galėtumėt e, paminėti kažką tokio, kas e, leistų tokias problemas išspręsti? Aš turiu galvoje regioninius silpnumus, kai žmonėms susidaro jausmas, kad ateities nebėra. Nes jie gyvena toje valstybės dalyje, kurioje žlunga pramonės sektorius, nes jį yra, ne, nebėra investuojama. Nebetaikomos jokios naujos priemonės, kurios suteiktų vilties. Gal galėtumėt e, trumpai pakomentuoti? Euh, aš e, e, į šį klausimą atsakysiu iš savo patirties. Aš pats daugiau negu 40 metų profsąjungose dirbu ir pirma įmonė, kurią aš kaip profsąjungininkas atstovavau, buvo būtent plieno pramonės Belgijos pietuose pertvarkymas. Tai buvo labai didelė gamikla, Luksemburgo provincijoje, kuri buvo staiga uždaryta. Mes galėjome ir mums pavyko pasitelkus ES fondus, mobilizavus tuos fondus. Ir aš tai sakau, kad tai, nes tas faktas šiandien labai svarbus. Mobilizavus e, visus to regiono susijusius subjektus, veikėjus. Tas buvo labai svarbu. Toks visų žmonių, visų suinteresuotų pusių mobilizavimas yra nebaiva, ne, labai svarbu, tai turi būti ir darbuotojų, ir darbdavių atstovai, ir kultūrinių asociacijų atstovai. Ir tokiu būdu mes sugebėjome tarsi atgaivinti tą zoną. Tai yra e, provincija prie Belgijos sienos ir e, mums pavyko sukurti darbo vietas, kurios buvo geresnės kokybės negu tos, kurios buvo prarastos. Bet yra vienas svarbus bet. Tie, kurie e, vėliau rado kitas darbo vietas, e, jau buvo tik tai atleistųjų vaikai, nes e, industrinio konteksto pakeitimas užtrunka, reikia nemažai laiko. Ir labai svarbu imtis prevencinių priemonių, numatyti, kad teks pertvarkyti regioną, restruktūrizuoti regioną. Aš pats esu iš Šarleroi ir šiandien ten matome, kaip ten baisingai yra uždaromos kai kurios gamyklos. Aš žinau, kokios priemonės buvo taikomos Šarleroi miestui. Jis susitūrė su visomis bėdomis e, tai regionas, kuriame buvo kasama anglis, vėliau ta kalnakasybė e, buvo visiškai sustabdyta, plieno pramonė buvo vystoma, paskui viskas buvo uždaryta. E, buvo Caterpillar gamikla įsteigta, o šiandien ji dinksta, nyksta, užsidaro. Taigi visam regionui e, buvo labai sunku šoką po šoko išgyventi, bet to mes susidūrėme su kultūrinė problema ir mes negalim niekam dėl to priekaištauti. Realybė yra tokia, kad žmonės viską mato juodai. Ir tada labai sunku atkurti dinamiką tame regione, kuriame karta po kartos nebematė perspektyvos arba matė tik tai neigiamas perspektyvas. Bet egzistuoja dabar naujų e, galimybių padėti tam regionui, platesnio pobūdžio. Mes turime suprasti, kad e, mentaliteto keitimas yra labai svarbus. Žinoma, čia e, turi aktyviai reikštis pro... <coughs> profesinės sąjungos vietos asociacijos. Žmonės turi e, rasti galimybę tikėti ateitimi ir didžiuotis praeitimi. Mes e, mano regione, kaip tik kartu su socialiniais partneriais ir politikais, e, sukūrėme vadinamąją atgaivinimo grupę. Kai pavyzdžiui jaučiame, kad viena ar kita gamikla bus uždaroma, mes susi, sutelkėme tarsi tokią remėjų komandą, e, kai e, e, vienos įmonės darbuotojai jaučia, kad jie liks be darbo, mes surandame kitos įmonės, kuri buvo pažiūrėjau uždaryta, bet paskui buvo atgaivinta darbuotojų ar profesinių sąjungų veikėjų, kurie jiems padeda ir kurie leidžia atgaivinti pozityvę dvasę. Ačiū. Jūs, ponė Pirinski, kalbėjote apie nedeklaruojam darbą. Jūs e, ieškojate išeičių ir sprendimų nedeklaruojamo darbo problemai daug mėnesių praėjusiais metais. Ar galėtumėt trumpai pristatyti, kas būtų galima padaryti, ką būtų galima padaryti, kad nedeklaruojamo darbo būtų kuo mažiau? Ir ką jūs iš tikrųjų turit galvoje, kai kalbate apie nedeklaruojamą darbą? Na, aš pabandysiu viską trumpai ir aiškiai pasakyti. Pradėsiu nuo galo. Galas yra toks, kad e, bendro sprendimų prieimimo tvarka buvo sukurta platforma, kuri galioja, kuri buvo patvirtinta šių metų kovo mėnesį pagal kurią turi būti sprendžiama nedeklaruojama darbo problemos. Sprendžiamos reiškia, e, turi būti taikomas prevencinės priemonės ir atgrasimo priemonės, bet to turi būti ieškoma legalizavimo būdų, e, ieškoma kaip skatinti nedeklaruoto darbo sutarčių turėtų e, arba nedeklaruotus darbuotojus tapti deklaruotais. Valstybės narės turėjo pasirašyti tą platformą bei socialiniai partneriai bei uh, ES lygmens uh, profesinių sąjungų atstovai. Tai yra platformų nariai, tačiau jie neturi balsavimo teisės. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į antrojo platformos posėdžio rezultatus. E, tai e, tas posėdis įvyko e, šių metų spalio mėnesį Europos komisija pasiūlė darbo programą, ji labai toli siekianti, labai detali, stengiamasi geriau išsiaiškinti nedeklaruojamo darbo pobūdį, renkiami duomenys, renkiam, renkamos, renkamos žinios. Be abejo, yra pateikiamos tam tikros rekomendacijos, nes platforma turi galimybę renkti išvadas, kurios paskui bus pateiktos parlamento ir ministrų tarybos dėmesiui. Norėčiau atkreipti dėmesį, e, jūsų dėmesį į tai, kad šis darbas nebūtų buvęs įmanomas be Eurofound e, pagalbos. Eurofound studijos tyrimai e, labai detalūs ir išsamus e, buvo labai naudingi ir jie leido labai aiškiai suprasti, kad kova su nedeklaruojamu darbu turi būti vykdoma paraleliai su jo legalizavimu. Ir asmeniškai ponus Serbos ir Europos komisijai mes pateikėm tas rekomendacijas ir išvadas. Nuo pat pradžios panas Servas dalyvavo kaip profesinių sąjungų atstovas ir tam tikrų įmonių atstovas. Ir aš girdėjau, kad Europos komisijai padarė įspūdį jų ryštingumas, atsidavimas. Be to, Europos komisija pati labai aktyviai e, ir ryštingai vadovauja šiam platformos darbui. Marita klausė, kaip aš suprantu nedeklaruojame darbą, tai yra viena iš rimčiausių problemų. Uh, E, aptartų diskusijose ir parlamente, kai mes savo poziciją pristatinėme ir triloge. Susidarė įspūdis, kad e, Europos komisijos pasideltas apibrėžimas, o geresnio mes ir neturime kol kas, e, buvo sukurtas maždaug 10-mečio pabaigoje ir sakoma, kad nedeklaruotas darbas iš esmės yra nelegalus darbas juodojo ekonomikoje. Ir jis nėra deramai deklaruojamas valstybės instancijoms E, todėl negalima pritaikyti socialinių ir e, darbo e, teisės įstatymų. Girdime, kad dabar nedeklaruojamo darbo savoka yra žymiai sudėtingesnė, žinant kokią šiandienos realybę. Ja apibriežti jau būtų labai sunku, nes atsidarė, susidarė tokios pilkosios zonos tarp individualių darbuotojų nelegalių darbuotojų, yra įmonių, kurios moka dalinai arba darbina žmogų pusę etato, jis dirba visų etatų. Ir mes suprantame, kad ta platforma platesnė prasme gali būti pasitelkta daugelį šiandien aptartų problemų išspręsti. Tai yra susijęs su darbo kokybė. Maryt, aš daugiau nenoriu jūsų laiko įkvoti, bet uh, tiek galėjau pasakyti. About. Ačiū. Manau, dabar mes jau geriau žinom, kas yra, ką reiškia nedeklaruotas darbas. Uh, O dabar noriu pristatyti poną Harvikanį ir ponį Antinadin. Pone Harvikanį, jūs esate Prancūzijos e, darbo e, demokratinės e, konfederacijos sekretorius, o Antinernin yra Suomijos ekonomikos reikalų ir užimtumo ministerijos ministro patarėjas. Pradėsiu nuo jūsų, ponė Ervi Garnie. Gal galėtumėt mums pristatyti Ar galėtumėt jūs mums pristatyti e, pagrindų susitarimą, dėl kurio dėrėjosi socialiniai partneriai e, ryšium su darbo kokybė, lyčių lygybė? Ar e, tai pasiteisina? Ar galima iš to ko nors pasimokyti? Ar sunku įgyvendinti tokį susitarimą realiai? Ar jūs rekomenduotumėt profesinėms sąjungoms kitose valstybėse narėse rinktis tokį pat kelią? Prašau, žodis jums. Merci. Je... Labai ačiū. Aš nežinau, ar aš galėsiu atsakyti visus jūsų klausimus per kelias minutės. Reikėtų kelių valandų, turbūt, kad pa, išaiškinčiau e, dokumentus apie e, darbo kokybę ir e, pusiausvyrą tarp e, šeiminio gyvenimo ir darbo. E, 80-90 metais buvo labai daug kalbama įmonėse apie e, E, darbo sąlygas, buvo kalbama apie fizinės e, sąlygas, apie saugumą, apie temperatūrą darbo vietoje ir daugybę kitų vietų. Tada buvo pradėta kalbėti ir apie psichosocialinius pavojus, apie galimybę sumažinti e, darbo laiką. Labai daug šiandien dar yra kalbama, kad darbo sąlygos turi įtakos gyvenimo trukmei ir sveikatos būsen, būklei. Administracija vis daugiau e, pradėjo susidurti su e, rimtesniais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais. Sistema tokia, kad kas kartą iškilus e, problemai, stresas E, ar fizinės problemos e, ieškoma, yra nacionalinių teisės aktų, kurie leisų tas problemas išspręsti. Ir, ir mes suprantame, kad galų gale įmonės administracijos susiduria su rimtais sunkumais, suvokdami, kad e, e ypač mažose ir vidutinėse įmonėse e, užtikrinti visų teikiamų reikalavimų sąlygų ne, nėra įmanoma. Tuometinis e, socialinių reikalų ministras e, Prancūzijoje pradėjo uh, e, tarp šakinės dėrybas nacionaliniu mastu. 2013 metais, birželio mėnesį, buvo pasirašyta sutartis, uh, kurioje yra pasakyta, kad uh, darbo kokybė yra neatskiriama įmonės sėkmės dalis. Ir uh, realaus darbo klausimas daugiau nebebuvo socialinėme daugiau nebeaptariamas ir su įmonės e, valdy, e, administracija nebebuvo apie tai kalbama. Paskui mes supratome, kad reikia gal suorganizuoti kokių bandymų, kaip e, pritaikyti realybėje uh, galimybės e, patobulinti darbo vietą. Buvo pradėta kalbėti apie mokymo galimybės, darbo kokybė holistiškai pradėta vertinti. Greta e, šeiminio ir darbinio gyvenimo suderinimo. Pastaroji tema nusipelno labai detalios analizės ir e, dabar padėtis yra e, nebe kokia mūsų valstybė. E, Jeigu pažiūrėtumėte tai, kas dėjusi pastaraisiais metais, pamatytumėt, kad darbuotojai visuomet tikisi, kad asmeninis gyvenimas ir profesinis gyvenimas bus suderinti. Ir tai yra e, žmonėms svarbesnis veiksnys negu atlyginimas. Pasto turime kalbėti apie darbo kokybę Tai neatsiejama nuo teisės aktų parengtų tuo laiku, kai moteriams buvo palengvintos galimybės grįžti į darbo rinką po e, motinystės atostogų, taip pat yra kalba apie galimybę tėvams imti e, tėvystės atostogų. Aš čia dabar nepristatinėsiu skaičių, e, kiek žmonių tą daro. Pasirėta, kad tik 2 procentai vyrų ima tėvystės atostogos, visais kitais atvejais moteris tą daro. Diskriminacijos atsiradimo e, priežasčių yra pakankamai daug, galėtume parengti labai ilgą sąrašą. Ir mes dabar norėtumėm tik tai, kad būtų rasta sisteminė pozicija, sisteminis požiūris. Todėl mūsų susitarimas ir e, buvo rengiamas. E, pagal jį įmonės gali savo ruoštų dėrėtis dėl privalomo tvarkaraščio kalendoriaus Nuolatiniai pažeidimai be abejo reikalauja e, kokybiško socialinio dialogo, kad e, būtų galima suvokti, kas iš tiesų dedasi toje įmonėje. Turime pradėti nuo realybės įvertinimo darbo vietoje ir suvokime, kad nėra lengvų vienodų sprendimų visosioms įmonėms. pagrindinės iššūkis, kaip suvaldyti pokyčius. Tai atsispindės išvadose, kurias mes galėsime padaryti, jeigu turėsime pakankamai faktų rodiklių. Darbas yra pakankamai sudėtingas, kaip matote, yra nemažai negatyvių aspektų, ekonomikos padėtis nėra gera, užimtumas uh, padidėjo ir tai visai nėra naudinga, dėl to yra labai sunku propaguoti e, geras kokybiškas darbo vietas įmonėje, kuri net nesugeba išlaikyti darbuotojų, kuri yra priversta atleisti žmonės. Vadinamasis tarpšakinis susitarimas apima daugelį institucijų ir profesinės sąjungos čia yra labai aktyvės. Dar vienas dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį - darbo kokybė, darbo vietos kokybė yra tarsi konsultantų pardavimo produktas ir e, pamirštamas elementarus pragmatiškumas. Konsultantai pradeda atitolti nuo realybės ir e, tada ieškoma tarsi kažkokių tai vos ne, nereceptinių vaistų, tokių kaip pavyzdžiui mytybos kontrolė ar jogos pratimai yra rekomenduojami. Nieko nėra blogo, jeigu jūs gerai maitinsitės ar jogą užsiminėsit, bet E, įmonės tokiu būdu tarsi nusiplauna rankas ir nukreipia dėmesį į pašalinius dalykus, e, nekreipdami dėmesio į e, kokybiškos darbo vietos ele, pagrindinius elementus. Dėl įvairiausių stereotipų žmonės kartais darbo vietoje net nebekalba apie savo rimtas problemas. Be to, supraskime, kad e, dažniausiai tokius reikalavimus gali gyventi stambios įmonės, bet nemažus ir vidutinės. Žmonės susiduria su didžiuliu spaudimu. Visame tame yra nemažai palankių pusių. Socialinė gerovė yra vertinama kaip strateginės reikšmės elementas. Yra sukurtas naujas įstatymas, kuris leidžia e, patobulinti socialinį dialogą. Be to, iš dalies tai įeina į e, sveikatos darbo vietoje programą. 2016-2020 metais yra parengta atitinkama nacionalinė programa. Taip pat e, bus sukurtas institucijų veiksmų planas šioje srityje. Tai yra labai svarbu, kad užtikrintume kokybiškas darbo vietas ir kokybišką gyvenimą. Dar vienas svarbus elementas. Viską pabandysiu labai supaprastinti ir atsiprašau statistikų, Aš nesugalvoju dabar, neprisimenu nei vienos įmonės, kuri būtų dėrėjusi dėl tokios sutarties ir būtų iš naujo grįžusi prieš tos sutarties kvestionavimo. Ar tai yra gerai? Aš manau, kad tai rodo, jog e, rezultatai kai kuriuose įmonėse yra labai skirtingi. Kai kuriuose įmonėse e, tuo pat metu buvo pradėtas restruktūrizavimas. ir dėl restruktūrizavimo žmonės yra atleidžiami. O kaip bus su tai žmonėm, kurie e, liko dirbti po restruktūrizacijos? Mes bandėme išanalizuoti tokių žmonių padėtis e, industriniuose zonuose. Paaiškėjo, kad dėl e, restruktūrizavimo buvo pakeisti e, viešojo transporto tinklai, jų tvarkarašiai buvo sukurti uh, daugelio įmonių lopšeliai, tai labai naudinga darbuotojams derinant šeiminį ir, da, ir profesinį gyvenimą. Be to, mes e, tokiu būdu atveriame galimybę žmonėms aptarti jiems rūpimas problemas. 80 e, problemų e, procentų problemų iškilusių darbo vietoje buvo išspręstos pačių darbuotojų. Pavyzdžių galėtumėm pateikti daug. Bet ką aš čia noriu pasakyti? Kasdienio gyvenimo, kasdienėme gyvenime keisdami sąlygas mes galime e, mūsų planus paversti realiais. Žinome, kad, pavyzdžiui, automobilių Gamyba dabar e, keičia, automobilių gamyklos keičia savo darbo metodiką, yra kuriamos specialios polisio erdvės, galimybė žmonėms diskutuoti, norima išplėsti tokią praktiką, kad žmonės galėtų išsakyti savo problemas. Ta sistema veikia, tačiau darbas dar nebaigtas. Ar sunku įgyvendinti tokius susitarimus? Taip, žinoma, kadangi žmonės nenori E, pokyčių. Mes savo valstybėje puikiai tą žinome. Tačiau tris svarbius dalykus norėčiau išskirti. Aukščiausio lygio vadovybė turi siekti pokyčių visų pirma. Tai nėra tik tai e, žmogiškų išteklių klausimas. Jeigu leisite darbuotojams kalbėti apie jų darbo vietą, tai jie e, ne visuomet apie tai papasakos. Ir jeigu paprašy klausti, kokie jų lūkesčiai, tai jie sakys, su pirma, tos lūkesčius kas nors turi norėti tenkinti. Pavyzdžiui, viena prancūzijos gamikla, gaminanti padangas, neįvardinsiu jos, staiga pradėjo organizuoti vis daugiau ir daugiau apžvalgų su darbuotojais. Ir E, buvo sakoma, kad jeigu mes neatsižvelgsime į darbuotojų interesus, tai ištirs rimtų problemų. Matome, kad dabar toje gamykloje organizuojamas darbas įtraukiant darbuotojus, jie tarsi jaučiasi labiau atsakingi. Mes labai dažnai pabrėžiame metodikos pasirinkimą ir dėrybų priemonės kad e, visos problemos būtų teisingai vardintos ir sėkmingai ir surasti sprendimai. Blogiausia yra tai, kad šiandien yra galvojama tik apie šiandien, apie ši, ši, šių dieną, negalvojama apie ateities perspektyvas. Jau kai susitarimas parengtas, tai e, pirmas žingsnis yra žengiamas, o toliau reikia sengti sukurti pasitikėjimo atmosferą. Niekas taip nedestabilizuoja padėties, kaip e, negatyvus nusiteikimas darbo vietoje. E, bet jeigu patys darbuotojai taip jaučiasi. Jeigu žmonės mano, kad niekas nedaroma, niekas nesikeičia mm, ir to nebus greitai, niekas e, tai dinksta pasitikėjimas viskuo, skaitant ir profesinių sąjungų organizacijomis. Labai daug profesinių sąjungų e, šiam susitarimui pritarė, tačiau buvo tokių, kurios e, nenoriai kalbėjo apie jo taikymą, nes e, paaiškėjo, kad darbuotojai nenori kalbėti, nenori išsakyti savo bėdų ir tai gerokai apsunkina profesinių sąjungų darbą. Ar galima e, tokią praktiką perkelti į kitas valstybės narės? Aš gal susilaikysiu ir atsakymo nepateiksiu šiuo klausimu, Europos socialinio dialogo modelis negali būti pagristas vienos valstybės modeliu ir jo perkelimu į kitas valstybės. Mano minėtasis automobilių gamintojas galvoja, kad jo parengti susidarimai galėtų būti išplatinti kaip pavyzdys kitose Europos dalise ir net pasaulio dalise. Ir tada iškyla klausimas, o kaip bus su vietos specifika, vietos kultūra ir teisės aktais. Tačiau yra vienas vertingas dalykas mūsų modelyje. Jis yra labai lankstus ir todėl jį galima įgyvendinti e, įvairiais skirtingais būdais. Tačiau norėtumėm jums pasakyti, kad darbo kokybės klausimas visuomet yra socialinio dialogo esmė E, siekiama naudos visoms pusėms, ypač taip sakytina, tai, tai, tai yra reikšminga dabar, kai populizmas kyla. Darbas yra labai svarbus žmogaus identitetui užtikrinti socialinės sanglaudos veiksnys. Tai yra būdas pradėti reaguoti į visuomenę iškylančius šiandien iššūkius. Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Narhinen. Suomija yra užsibrėžusi tikslą sukurti iki 2020 metų geriausias darbo sąlygas visoje Europoje. Taigi mes žavimės jūsų ambicingumu ir nebejoju, kad visiems bus įdomu išgirsti uh, apie jūsų patirtį. Gal galėtumėte papasakoti, kaip jūs to siekite, ar veikia dabar galiojanti sistema, kokias priemonės taikote ir e, galbūt kitos šalis galėtų pasiekti jūsų pavyzdžių. Prašau, ponia. Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip jums yra žinoma, mes esame kuklus Suomijoje. Ir norėčiau pasakyti, kad mes užsibrėžėme tokį tikslą dėl to, kad mes norime turėti geriausias gyvenimo ir darbo sąlygas, tam reikėtų turėti palyginamą informaciją. Aš norėčiau taip pat paminėti Iranijas Parantirijon įžanginę kalbą. Aš da, kai ką minėsiu iš tų dalykų, ką jį minėjo. Ir aš suprantu, kad iki pietų laiko liko nedaug, todėl pasistengsiu kalbėti kuo greičiau. Bet iš esmės kalbėsiu apie tris dalykus. Pirmiausia, aš Aš norėčiau papasakoti Jums, kaip mes pasinaudojame Eurofondo informaciją. Antrą papasakosiu apie Suomijoje vykdomą projektą, kuris turėtų būti e, gyventis iki 2020 metų ir tikiuosi, kad aš galėsiu e, Jums įtikinti, kad labai svarbu yra rengti tinkamą politiką tam, kad galima būtų pagerinti darbo sąlygas ir kad labai svarbu yra rinkti duomenys, kuriuos galima būtų palyginti. E, daug kas jau buvo minėta mūsų prelegentų. Taigi, Suomijoje gyvenimas projekta, projektas vadinasi Profesinės šeiminės gyvenimas 2020. Tai yra strategija, kuri yra įgyvendinama nuo 2012 metų. Ja patvirtino dar ankstesnė vyriausybė, O dabartinė vyriausybė, kurioje dirba kelios politinės partijos, yra įsipareigojusi ją gyvendinti. Taigi tai yra toks bendras e, visų subjektų, kurie yra susijęs su darbo sąlygomis, susitarimas. Ir šis e, labai plačios apimties projektas yra unikalus tuo, kad jis iš tikrųjų turi labai plačią aprepti. Jame dalyvauja įvairios ministerijos, darbuotojų, darbdavių organizacijos, įvairios įstaigos, mokslo įstaigos ir stambios įmonės. Kaipgi veikia ši sistema? Mūsų tinklas sudaro platformą keistis duomenimis, keistis informaciją ir, pavyzdžiui, mes tikime informaciją apie tai, kaip galima būtų rasti finansavimą įvairiems, įvairiems tikslams. Mes taip pat turime informaciją ir apie tekas, tokią informaciją naujovių dėgymo agentūrą. Ir taip pat mus remia 15 ekonominės plėtros centrų, kurie veikia mūsų šalyje. Ir taip pat gavome bendradarbiavome su kitais regioniniais ir nacionaliniais veikėjais. Taigi, iš esmės, galiu Jums pasakyti, kad mūsų programa yra parengta štai tokių principų. Mes raginame darbo vietoje ieškoti tų sprendimų, kurie labiausiai atitinka konkrečią situaciją. Ir kaip jau buvo šiandien minėta kelis kartus, mes matome, kad uh, galima gerinti kartu ir e, darbo našumą ir darbuotojų gerovę darbe. Ir būtent dėl to ir darbdavių organizacijos taip pat aktyviai dalyvauja e, šiame projekte, nes jie supranta, kad šis projektas gali ne tik pagerinti da, da, darbuotojų darbo sąlygas, bet ir darbo našumą. Taigi šis projektas yra naudingas visiems. Toliau. Kaip šis projektas da, remiasi darbo sąlygų tyrimo rezultatais? Aš jau minėjau, kad e, mes rengdami savo strategiją atsižvelgėme į Eurofondo, Eurofondo parengto darbo sąlygų tyrimo e, išvadomis. Ir e, mes be abejo pirmiausia da, bandome apibriežti savo nacionalinius tinklus, todėl mums yra reikalingi skaičius su mūsų šalimi, bet įdomu žiūrėti ir kas vyksta kitose šalise ir matome, kad uh, kad e, kartais e, e, esama didelių skirtumų tarp to, kaip yra renkama informacija atskiriuose valstybėse narėse, regionuose, pagal atskirius sektorius ar atskirias profesijas. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgsite darbo sąlygų tyrimo indeksus, pamatysite, kad ten yra, pavyzdžiui, toks rodiklis kaip valdymo kokybė ir vidurkis Europoje yra 73, o e, Europos Sąjungoje rodiklis yra nuo 68 iki 83, Suomijos rodiklis yra 74, taigi iš esmės jis yra da, šiek tiek geresnis nei Europos vidurkis, bet mums tai rodo, kad mes turėtume dar pasitemti tam, kad jį pagerintume. Ir jei pažvelgsime pavyzdžiui, darbo intensyvumo ir darbo laiko e, rodiklius, pamatysime, kad čia rodikliai neženkliai pasikeitė, išliko praktiškai tokie pat kaip ir buvo, iš esmės atitinka ES vidurkį. Bet jau šiandien mes girdėjome, kad egzistuoja didelių skirtumų tarp įvairių sektorių, profesijų Ir aš manau, kad ši konferencija, kurios metu kalbama apie besikeičiančias darbo sąlygas ir apie ką tik paskelbtą darbo sąlygų tyrimą, galima būtų kelti kelis aktualius klausimus. Pavyzdžiui, jeigu keičiasi darbo sąlygos, tai kaip jos keičiasi ir kaip mes turėtume tiek darbo vietų, tiek aps, pasikeisti ir kiek turėtume pakoreguoti savo darbo kultūrą, savo požiūrį į darbą. Ir aš manau, kad taip pat turėtume taip pat užduoti ir savo klausimą, ar užtenka tik tai mums bandyti reaguoti į darbo sąlygų pokyčius, ar reikėtų bandyti juos nuspėti ir jiems pasiruošti iš anksto. Darbo sąlygos be abejo vaidina svarbu vaidmenį, e, formuojant organizacijoje tam tikrą darbo kultūrą. Antra, Labai svarbu yra tinkamai išnagrinėti šeštojo darbo sąlygų tyrimo rezultatus, atsižvelgiant į bendrą kontekstą, į situaciją atskiriuose valstybėse, įvairiuose atskiriuose organizacijose ir į juose galiojančią kultūrą. Trečia, be abejo, galima būtų dar daug ką gerinti, da, da, gerinti darbo praktikas ir kartu gerinant ir našumą. Ir Mes e, visuomet e, turėtume, e, siūlydami kokius nors pokyčius, atsižvelgti į įmonių poreikius. Ketvirta, aš manau, kad mes galime sukurti de, kur kas tvaresnės de, tvaresnį darbą, jei gerinsime darbo sąlygas. Ir todėl darbo sąlygų gernimas turėtų išlikti vienu iš ES darbo tvarkės prioritetų. Dėkoju, ar kas nors norėtų užduoti klausimus mūsų ekspertams. Aš manau, kad mes galime skirti kelias minutės diskusijai. Prašau. Laila, prašau. Dėkoju. Aš turiu du klausimus. Vieną norėčiau skirti Europos komisijos atstovui. Ir klausimas yra toks, atsižvelgiant į tai, kad e, nedarbo lygis kai kuriuose šalyse dar yra labai didelis, pavyzdžiui, mano šalis, ja, Ispanijoje jis yra labai didelis, be abejo, e, e, mano vardas yra Elžbieta. Taigi, šiam, šiam, tokiamis aplinkybėmis aš norėčiau uh, paklausti, kaip jūs ketinate koreguoti e, aktyv, aktyvios rinkos politiką ir kaip jūs galėtumėt e, padėti žmonėms ne tik susirasti darbą, bet susirasti geros kokybės darbą. Nes e, mūsų trim duomenimis 64 procentai visų darbo vietų E, Ispanijoje yra prastos kokybės darbo vietos, susijusios su fiziniu darbu arba su, labai, su ne, netinkamomis darbo sąlygomis, su sunkiomis darbo sąlygomis. Taigi, kaip galima būtų užtikrinti, kad žmonės, kurie uh, dabar neturi darbo, be, galėtų susirasti geros kokybės darbą ateityje. Antras klausimas yra susijęs su socialiniais partneriais ir su tą politinę žinę, kurią e, konferencijos pradžioje išsakė e, pirmininkė, e, kalbėdama apie padėtį ES ir padėtį Junktinės Amerikos valstijose. Mes mat, matome kad iš patiktų skaičių, kad daugiau nei pusė darbo vietų nėra geros darbo vietos. Taigi, ką profsąjungos ir socialiniai partneriai uh, gali padaryti tam, kad, kad spręsus šias labai rimtas didelės problemas darbo rinkoje. Pone Servaus, kas jūs atsakytumėte klausimą? Dėkoju, dėkoju Jums už klausimą ir pirmiausia, pasinaudodamas progą, aš norėčiau pasakyti, kaip ir ponas Pirinskis, kad iš tikrųjų buvo patvirtinta metinė augimo apžvalga ir galima šiek tiek optimistiškai žvelgti į ateitį. Pirmą kartą komisija pateikė optimistiškai nutikinčių žinių apie, apie, apie nedarbą. Ir matome, kad nedarbas 2016 m. rugsėjo mėnesį sumažėjo iki 8 2,5 procento. Tai yra žemiausias žadiklis nuo 2009 metų. Taigi aš nenoriu tai pasakyti, kad viskas yra gerai, bet tai yra teigiama tendencija, kuri teigiamai paveiks visas valstybės narės. Taigi jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad dažnai siūlomos darbo vietos dar nėra geriausios kokybės. Bet mes matome ir šiokių tokių teigiamų poslinkių. Dažnai uh, žmogus susiranda pirmą darbą, kuris, e, kuriame išbūna neilgai, gal jis nėra pač, e, pačios aukščiausios kokybės, bet po to jis jam pavyksta susirasti geresnės kokybės darbą. Ir tas, e, tame darbe jis gali dirbti ilgesnį laiką. Ir dažnai tokios darbo vietos yra susijusios su geresniais įgūdžiais. Tai reiškia, kad žmogus turi turėti galimybę pasiruošti tokiam darbui. Ir jūs apie tai iš esmės ir kalbėjote. Ir yra viena iš sričių, kurioms valstybės narės turėtų skirti kuo daugiau dėmesio ateityje. Jei mes šios problemos nespręsime, susidursime su, didelėme, su didelės iššūkiais ateityje. Galiu pateikti Jums pavyzdį, kuris mane labai neramina. Ispanijoje, pavyzdžiui, Jūs turite uh, puikias mokymo įstaigas, kurios rengia aukštos kokybės, aukštos kvalifikacijos slaugės. Bet joms įsidarbinti yra labai sunku Ispanijoje. O mano šalyje kaip tik slaugių trūksta. Ir jūsų slaugės atvyksta pas mus. Ir tai nėra e, sąžinga, nes jūs mokote už jų įsilavinimą, už jų profesinį rengimą, tačiau e, jų įgūdžius išnaudoja mano šalis. Ir tai yra tik vienas pavyzdys, kuris parodo, kad, kokias problemas reikėtų spręsti. Pone Vizentinė, jūs gal? Ne, gal pirmą damai suteiksime galimybę pasisakyti. Gerai, tuomet paprašysiu Renatos, Business Europe atstovės, atsakyti į patiktą klausimą. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į tai, ką Jūs pasakėte. Be abejo, jūsų pavyzdys atspindi situaciją labai gerai ir ši problema yra kur kas aktualesnė, kur kas didesnio masto naujosiuose valstybės narėse, kur veikia labai gerai universitetai, rengiami aukštos kvalifikacijos, sakykime, gydytojai ir po to jie išvyksta dirbti kitur. Ir tai yra iššūkis, su kuriuo susiduria vidaus rinka ir Būtent dėl to iškyla dar ir problemų su darbuotojų judumu. Ir mes Europoje tikrai turėtume pagalvoti apie tai, kaip spręsti šią problemą. Antras klausimas - savotiška segregacija darbo rinkoje. Aš nelabai supratau, apie ko, kokią segregaciją jūs kalbėjote. Pavyzdžiui, šiaurės šalyse mes matome, kad uh, egzistuoja e, vyrų ir moterų savotiška segregacija. Moteris dirba administracinį darbą, o vyrai e, įmonėse daugiausiai dirba. Taip, gal e, tai, tai būtų segregacija, aš tiksliau skirtumas tarp da, prastos ir geros kokybės darbo vietų. Nes jei pažvelgsite į a, skaičius, į procentus, kurie yra pateikti a, darbo sąlygų apžvalgoje pamatysite, kad daugiau nei 50 procentų darbo vietų netitinka geros kokybės darbo vietos apibrėžimo. Tai yra vietos, tai, tai, tai yra darbas, susiję, kurį tenka dirbti dėl sunkiomis sąlygomis, kuris neturi jokių perspektyvų. Ir daugiau nei pusė darbo vietų Europoje nėra geros darbo vietos. Na, be abejo, egzistuoja skaičiai, bet egzistuoja ir jų interpretacija. Ir aš ne visai gal pritarčiau tam, kaip jūs aiškinate šios skaičius, kokias išvadas darote. Mišelė, man atrodo, kad e, jūs minėjote, kad kai mes žiūrime, pavyzdžiui, į darbo sutartys, tai kokios jos būna, matome, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, labai daug e, ilgą laiką e, darbą neturintis asmenys susiranda darbą per agentūras ir labai dažnai ta, darbas tokios agentūrose laikomas nesaugių darbų, neužtikrintų darbų. Tačiau realiai, realiai Vokietijoje situacija yra kitokia, nes kaip tik ta agentūra užtikrina tam tikrą pastovumą, nuoseklumą. Taigi viskas priklauso nuo to, kaip jūs aiškinsite turimą informaciją. Ir, pažiūrėk, kai kalbame apie darbo perspektyvas, nu, čia reikėtų atsižvelgti tai, kad ne kiekvienas gali vadovauti įmoniai, ne kiekvienas gali uh, tapti aukštos kvalifikacijos inžinieriumi. Kai, kai uh, dauguma mūsų niekuomet negalės uh, dirbti tokių labai sudėtingų darbų. Ir todėl čia reikia kalbėti apie tai, kaip, kaip galima būtų susirasti, padėti kiekvienam susirasti darbą pagal savo gebėjimus. Čia iškyla problema su įgūdžiais ir mes matome, kad ne visuomet e, rinkoje turime įgūdžiai atitinka e, e, darbdavių poreikius, nes, pavyzdžiui, jeigu žmogus prieš tai dirbo fizinį darbą, ne visuomet jis negalės susirasti darbo kaip informacinių technologijų specialistas, pavyzdžiui. Jei pažvelgsime į istoriją, pamatysime, kad fizinis darbas paprastai buvo suvokiamas kaip labai sunkus darbas. Tačiau atsiradus naujoms technologijoms, naujo, naujai įrangai, tas darbas jau šiandien nebėra toks sunkus fizinė e, prasme. Ir todėl žmogu, žmogui dabar kyla kitoks klausimas, e, ar mano darbas yra prasmingas, ar aš čia stovėdamas prie staklių 8 e, valandas per dieną prasmingai e, praleidžiu savo gyvenimą. Ir da, Ir šio klausimo net yra parašytos knygos. Uh, kuriuose, pavyzdžiui, yra pateiktas e, duonos kepėjų pavyzdys. Uh, nes kepyklų darbuotojai e, dažnai susirgdavo plaučių lygomis dėl to, kad e, prisikvepuodavo e, miltų dulkių. Tačiau šiandien jau technologijos yra tokios, kad kepyklų darbuotojai tai reikia tik tai paspausti mygtuką ir viskas daroma yra automatiškai. Ir žmonėms atrodo, kad jų darbas nebeteikia jiems pasitenkinimų, kad jis nebėra prasmingas. Taigi čia daug kas priklauso nuo asmens požiūrio į, e, į darbą, į gyvenimą apskritai. Kai kam, pavyzdžiui, gali net ir kilti nepasitenkinimo jausmas dėl to, kad tenka dabar šiandien viską rašyti kompiuteriu, o ne ranka. Taigi viena vertus darbo sąlygos gerėja, e, jos nebėra tokios sunkios, kaip buvo anksčiau, tačiau iškyla kitų klausimų, e, susijusiu labiau su tuo, kaip jūs vertinate tą savo darbą. Taigi da, apie tai mes ir kalbėjome, situacija keičiasi ir, ir yra labai sudėtinga, ypač dabar, kai dėgiamos yra naujos skaitminės technologijos ir dar nežinia, da, kaip pasikeis ateityje, kai mes turėsime da, automatizuotos automobilius, pavyzdžiui, visiškai, kurių visiškai negalėsime kontroliuoti. Akivaizdu, kad šiandien susidurime su iššūkiu tokiu, kad mes geriname fizinės darbo sąlygas, darbas nebėra toks sunkus, koks anksčiau, tačiau sukūriamos yra naujos problemos susijusios su darbo prasmingumu. Ir mes negalime šių problemų ignoruoti. Ir negalime taip pat da, sakyti, pavyzdžiui, kad uh, nenorime dirbti kokiu nors purvinų darbu arba kad tik migrantai turėtų juos dirbti. Pavyzdžiui, uh, uh, gaminių uh, perdirbimas. Ir pažiūrėkite, pavyzdžiui, uh, kaip uh, laivai yra uh, išrenkami atskiras dalis. Tai yra labai purvinas darbas. Uh, Ir e, mes liktai nenorime apie tai kalbėti. Mums tik patinka tai, kad po to mums pasako, kad, kad šis gaminys yra pana, pa, pagamintas iš perdirto, perdirtos medžiagos. Todėl reikėtų žvelgti e, į visus šio klausimo aspektus ir įsigilinti į šio tyrimo detalės. Ačiū, ponas Vizantinė, ačiū už klausimą. Tikrai buvo pateiktas labai mm, geras pavyzdys, parodantis e, tą segregaciją darbų Europoje. Tai yra geriausiai atsispindi, tai geriausiai atsispindi Brexit referendumo rezultatuose, pažiūrėkite, kaip žmonės balsavo. E, tie Junktinės karalystės regionai kuriuose yra aukščiausias nedarbas, skurdo lygis, socialinės atskirties lygis, regionai, kuriems globalizacija, klimato kaita, skaitmenizacija e, ir kiti padarė didžiausią žalą balsavo už Junktinės karalystės įstojimą. Taigi, e, viena vertus, e, darbo sąlygos yra susijusios su. su atitinkamų balsavimo rezultatais. Kitas fenomenas yra tai, kad 70 procentų jaunimo nebalsavo apskritai ir e, dauguma tų 70 procentų nebalsavusių jaunuolių dirba labai netipinį, labai uh, dirba labai nepalankiamis sąlygomis, per įvairias įdarbinimo agentūras gavę darbo vietas ir e, praradę savo darbą, jie negali grįžti į darbo rinką, nebent sutiktų dirbti e, labai nepalankiamis sąlygomis, labai blogai apmokama žemos kvalifikacijos darbą. Apie šias problemas turime kalbėti, turėdami minėję darbų segregaciją, o Junktinėje karalystėje ta segregacija priepia 60 procentų visos darbo rinkos, situacija yra kitokia Prancūzijoje, Vokietijoje arba Suomijoje bei Švedijoje, tačiau žinoma, vertindami pavyzdžiui Vokietijos kai kurių regionų rinkimų rezultatus, galime daryti išvadą, kad maždaug 30 procentų rinkėjų balsuoja už e, alternatyvą Vokietijai partiją ir jie dirba labai panašiomis sąlygomis, ypač rytų Vokietijoje. Jeigu vertintume padėti Lenkijoje, tai galbūt Lenkijoje e, darbo sąlygos yra labai panašios į tas, kurios yra Junktinėje karalystėje ir neatsitiktinai Lenkijoje nepalankios e, darbo sąlygos e, užima didžiausią e, dalį darbo rinkos ir egzistuoja daugiau nei 40 procentų skirtumas tarp darbo našumo ir, ir atlyginimų raidos. Ką mes turėtume daryti, kad šią problemą išspręstume? Pirmiausiai, Europos lygmenių turėtume nustatyti atitinkamą sistemą, kurią po to bandytume veiksmingai perkelti į nacionalinį lygmenį. Turime parengti tinkamo, tinkamų permainų strategiją Europoje. Turime atremti iššūkius susijusius su rekstruizacijos procesais, globalizacija, klimato kaita, ekonomikos skaitmenizavimu. Mes Negalime tik tai sėdėti, sudėję rankas ir žiūrėti, kaip šis reiškinys vyksta. Turime parengti atitinkamus politinius sprendimus. Mes turime žmonėms sakyti, kad darbo vietos ne tik dings, tačiau bus sukūrimos naujos šiuo metu mes nematome kaip jos būtų naujos kūriamos, jeigu norime, kad e, sunaikinus 10 senų darbo vietų būtų sukurta 11 naujų, turime imtis veiksmų, atremti mano minėtus iššūkius. Kita vertus, turime įgyvendinti pono Junkerio prieš kelias mėnesius šiame parlamente duotus pažadus. Jis teigia, kad mes turime sukurti tokią Europą, kuri priglaustų uh, žmonės, suteiktų jiems tinkamą socialinės apsaugos sistemą, nepamiršdami taip pat ir lankstumo. Taigi turime užtikrinti ne tik lankstumą darbo rinkoje, tačiau stiprinti ir saugumo jausmą darbo rinkoje ir visuomenėje. Tai padės didinti ekonomikos ir darbo našumą. Manau, kad komisija ir mėgina tą padaryti, pasitelkdama socialinių teisių ramstį, tai yra tinkamas požiūris, tačiau e, e, šio ramščio kontekste mes turime numatyti konkrečius veiksmus, kurie atneštų žmonėms konkrečius rezultatus, nes jeigu žmonės tų konkrečių rezultatų nematys, tai mus paprasčiausiai nuplausta. Ta baimės neužtikrintumo banga, kuri šiuo metu kyla virš Europos, tai yra pilietinės visuomenės, socialinių partnerių, kitus interesuotų subjektų problema, bendra problema, mes turime visi sižvelgti į tikrasias e, žmonių bėdas, nes jeigu tik e, pokyčiai vyks e, savaime, jeigu bus suderinamumo standartai tik tai griežtinami, E, e, ir socialinės apsaugos sistemos e, nejudės į priekį, nebus tobulinamos, jeigu mes nekursime naujų darbo vietų, tai visi mūsų planai bus šakėmis ant vandens parašyti. Taigi pagrindinė problema yra naujų darbo vietų kūrimas. Vienintelis būdas naujas darbo vietas kurti yra užtikrinti tvaro ekonomikos saugimą, skatinti ekonomikos atsigavimą. Dvi pagrindinės priemonės, kurias galime pasitelkti, kad ekonomika auktų, tai yra investicijų skatinimas. Čia tam yra skirtas Junkerio planas, kuris šiuo metu dar ne visiškai veikia, tačiau tai bent jau yra tinkama priemonė ir mes turime e, nepamiršti, kad e, per pastarosius dešimt metų tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje investicijos visiškai žlugo, jeigu šios tendencijos neapsuksime kitą kryptimi, tai Europos laukia niuri ateitis. O na, o kitas aspektas, atsiprašau už tą nuolatinį pasikartojimą, yra darbo užmokestis. Mes turime nepamiršti, kad būtina skatinti ir vidaus vartojimą, ne tik gamybos apimtis mūsų e, Eksportas svarbi ekonomikos dalis, tačiau didžiąją dalį mūsų ekonomikos generuoja vidaus vartojimas ir e, sumažinę vidaus vartojimą mes e, paprasčiausiai sumažinome žmonių galimybės įsigyti daugiau naujų prekių, kokybiškesnių paslaugų, todėl turime skatinti vidaus vartojimą. Tai e, Vidaus vartojimo sumažėjimas yra problema ne tik mūsų priešams, tačiau taip pat ir įmonėms. Jeigu mažės vidaus vartojimas, tai didės e, stagnacija ir mažės infliacija, o tai reiškia, kad atsiras mažiau galimybių stiprinti mūsų konkurencingumą ateityje. Na ir paskutinis pastebėjimas, kalbant apie tą spragą ekonomikoje, atotrukį tarp darbo našumo ir darbo užmokesčio. Tas spraga yra reikalinga, tačiau turime e, apsvarstyti ir įvertinti, kaip galima pasinaudoti tą spragą, jeigu e, tas skirtumas e, bus panaudojamas tik tai įmonių pelningumui didinti. Tai neduos jokios naudos, tačiau jeigu mes tą gaunamą naudą ir skirtumą finansinėje išaišką investuosime į ekonomiką, tuomet e, naudą pajaus visi, o per pastaruosius metus viskas būtent vyko priešingai. Šie pinigai nebuvo investuojami į ekonomiką, jie buvo panaudojami spekulacijoms finansų rinkose. Ir e, dėl to mm, atitinkamai nukentėjo ir mūsų ekonomika, turime darbo našumą, bei reikėjo padidinti viešojo sektoriaus e, e, išlaidas, kompensuojant e, atsiradusią papildomą padidėjus neligybę, o vienintelis būdas ją kompensuoti yra didėjančios socialinės išmokos. Taigi visus šios elementus mes turime vertinti labai tikroviškai. Negalima teikti, kad viskas vyksta gerai, galbūt kai kas ir vyksta, tačiau problemų yra labai daug. Na, ir pirmas ir geriausias būdas problemą spręsti yra pirmiausia ją pripažįstant. Ačiū, ponas Roland, dabar labai trumpai. Labai trumpai, tačiau manau, kad šis klausimas iš tiesų yra labai svarbus politinė prasme, būtent tas atotrukis e, tarp žemos kvalifikacijos, labai blogomis, nepalankiomis sąlygomis dirbančių asmenų ir labai gerus atlyginimus ir geromis sąlygomis dirbančių kvalifikuotų darbuotojų. Manau, kad pirmoji priemonė, kurios turėtume imtis, nors čia yra ir nacionalinė kompetencija, turėtume grįžti prie profesinio mokymo ir švietimo e, pagrindų E, nes e, jau dabar galima įvardinti kelis ekonomikos sektorius, kuriuose trūksta darbo jėgos. E. Taigi taip pat reikia nepamiršti, kad būtina vystyti ir plėtoti socialinę ekonomiką. Tikiuosi, kad komisija mums padės siekti pažangos šioje srityje. Jau buvo paminėti keli teigiami komisijos e, veiklos aspektai, tai pirmiausiai Erasmus e, programa, kuri būtų skirta žemesnės kvalifikacijos specialistams ir tikiuosi, kad e, panašus pavyzdžio iniciatyvos bus įgyvendinamas ir ateityje. Ponas Spaudimas. Ačiū pirmininkai, labai trumpai, tik tai norėčiau sureaguoti į tą informaciją apie geresnės ir blogesnės kokybės darbus, darbo vietas. Mes vertindami atitinkamus kompetencijų centrus arba uh, arba verslo, verslumo centrus, kurie veikia. E, turėjome skirti atskiras darbuotojų grupės, darbo vietų grupės, kurioms yra būdingos panašios e, darbo kokybės sąlygos, tačiau, pavyzdžiui, 90 procentų tų darbo vietų, kurios priskiriamos blogesnės kokybės grupiai, yra e, žemesnės kvalifikacijos, tačiau jos tikrai nėra kažkokios tai nelegalios arba e, kažkaip kitaip e, nesusijusios su darbo rinka, darbo vietos. Ten taip pat yra, jose taip pat galima išvelgti tam tikrų darbo sąlygų gerinimo galimybių Manau, kad to turėtume siekti taip pat ir visose kitose su darbo vietomis susijusiuose srityse ir sektoriuose. Dar keltis pastebėjimų. Grįžtant prie to optimistinio ar, optimist, ar pesimistinio požiūrio, kuris buvo minėtas, noriu išskirti kelius e, specifinius dalykus diskusijoje išaiškėjo, kad darbuotojams svarbu žinoti informaciją, gauti informaciją apie jų darbo vietos poveikį sveikatai ir saugos darbe aspektus ir e, dauguma yra gerai informuoti, tik 10 procentų darbuotojų sako, kad tokios informacijos neturi. <clears throat> Tačiau taip pat reikia paminėti e, ir savo tyrimo įgoje mes tokios išvados prieėmė, kad būtent tie darbuotojai, kurie patiria daugiausiai grėsmių savo darbo vietoje ir nėra pakankamai informuojami, pavyzdžiui, apie darbo saugą ir su jais yra sudaromos pačios neužtikrinčiausios darbo sutartis. Būtent šiam aspektui reikia skirti daugiau dėmesio. Žinau, kad norite e, toliau tęsti diskusijas, tačiau dar vis tik tai norėčiau grįžti prie pastangų e, paversti darbo vietas tvariomis demografinių pokyčių kontekste. Ir Mes tyrimo eigoje taip pat kelis aspektus e, e, aptikome, būtent su šiuo klausimu susijusius, jas galėsime aptarti po pietų. E, taigi, tose srityse, kuriuose žmonės patiria, pavyzdžiui, smurto darbo vietoje, kuriuose darbo sąlygos yra blogesnės, reikalavimai griežtesni, dažniausiai žmonės nesitikė dirbti ilgą laiką, pavyzdžiui, sulaukia 60 metų amžiaus ir vėliau. Ir e, būtent tų problemų sprendimas, mano galva, bus susijęs su didelėmis finansinėmis sąnaudomis. Jūs e, norėtumėte pateikti klausimą? Dėja mikrofono neįsijungęs kalbėtojas. Or the grey button, perhaps. Spauskit raudoną ar pilką mygtuką. Labai ačiū. Oksfordo universiteto atstovas ponas Gary. Aš noriu grįžti prie pono Prinsko labai įdomaus pastebėjimo. Tyrimas parodė, kad sumažėjo skaičių žmonių, kurie mano, kad jų darbas yra gerai atliekamas. Jeigu pažvelgtumėm į ataskaitos 83 puslapį, pamatytumėm, kad tik tai pusė visų darbuotojų iš tiesų e, jaučiasi dalyvaujantys darbo kokybės gerinime, o kai kuriuose kategorijose net mažiau negu trečdalis. Man tai atrodo keista, Nes e, jau gal 20 metų Europos komisija yra paskelbusi labai daug dokumentų ir administracijos dokumentų yra labai daug, kuris yra sakoma, kad mes turime kurti tokias organizacijas, kurios e, e, mokosi viduje ir siekia vidinio tobulėjimo darbo procese. Ar jūs nemanot, kad tai yra rimta valdymo problema, kaip galima mobilizuoti darbuotojų žinias, įgūdžius ir aktyvumą pačios organizacijos ir savo pačių labui? Aš norėčiau sužinoti, kas prelegentų dėmesio būtų efektyviausias efektyviausią politiką šiuo svarbiu klausimu pasiekti pažangos. Well, we of... E, dar laikas nepasibaigė, todėl mes bandysim pažiūrėti, ar pavyks atsakyti. Pone Pirinski, prašom žodis jums. Ačiū už klausimą. Trumpas atsakymas būtų toks. Prasmingas, prasmingos kolektyvinės dėrybos. Kaip jūs sakote, darbo jėga jaučiasi, tarsi su jie nebūtų skaitomasi. Jos balsas negirdimas. Ir galų gale, aišku, pradings. Ir jau pradingsta ir jausmas, kad darbas yra gerai atliekamas. Man atrodo, kad vienas iš trūkumų bendrai, kalbant apie valdymą komisijos lygmenių, yra susijęs su socialinio dialogo ir kolektyvinių dėrybų nustumimą į antrą vietą e, bėgant metams. Mes visi suprantame, kad komisija gerais laikais akcentuodavo e, socialinio dialogo atnaujinimo idėją. Dabar vėl pradama kalbėti apie socialinį ramstį. Bet čia aš turiu pasakyti, bet man susidaro įspūdis, kad socialinis dialogas didelė dalimi yra susijęs su kalbėjimusi tarpusavyje. Tai nebūtinai reiškia malonų kalbėjimas, tai gali būti labai griežtas ir tvirtas bendravimas, bet jis turi būti prasmingas, konstruktyvus. O jeigu kalbame apie socialinį ramstį, tai jūs be abejo žinote, kad džiaugiamės pradėtų procesų nuo kovo mėnesio. Bet vėlgi, parlamentas ir mūsų atveju užimtumo ir socialinių reikalų komitetas yra parengęs rezoliuciją, ir visų dabar rengia rezoliuciją, kurioje yra sakoma, kad, kad socialinis ramstis funkcionuotų jam turi būti suteikta normatyvinimo gale, jis turi numatyti institucinius mechanizmus ir turi būti numatyti resursai. Taip, gražų žodžiai yra gerai, deklaracijos yra gerai, bet jeigu mes neturim realių priemonių tai įgyvendinti, tai visi bus tik nusivylę. Mano kolega kalbėjo apie duomenės e, susijusius su, su e, pasitenkinimo skaičiais ir panašiai duomenys yra čia ir niekas negali jais abejoti, nes e, jie yra pagristi faktais. Mano pateiktas klausimas yra, buvo, labiau, e, buvo labiau susijęs su. stabilumo raugimo pakto bei fiskalinės atsakomybės e, paradigmos požiūriu. Um, mano kolega geriausiai žino, kaip Europos komisijos ir ES biudžete šiems fondams nėra skiriama pakankamai lėšų, ypač kai kalbame apie e, įgūdžių tobulinimą, socialinio aspekto, socialinės rinkos ekonomikoje stiprinimą plačiaja prasme. Tai yra labai dogmatiškas požiūris, nors aišku, tam tikras lankstumas yra numatytas. E, be abejo, tai yra susijęs su Ispanijos, Portugalijos ir kitų patirtimi. Vis tik tai aš manau, kad apribojimų yra labai daug ir reikia labai dinamiškos politikos, kad galėtumėm atgaivinti tai, kas dabar yra vadinama kaip silpnas atsigavimas, kaip nepakankamas e, ilgalaikio nedarbo problemų sprendimas ir ilgalaikis e, atlyginimų ir pajamų stagnavimas. Manau, kad ES susiduria su iššūkiu, kuris leis mums tam tikrą pripažinti, kad jis yra egzistencinės e, e reikšmės. E, Europos Sąjunga turi atremti arba tuos e, pamatinius iššūkius, arba pasiduoti tokiams tendencijoms kaip Brexito ir Trumpo rinkimų. Ačiū. Šitam ponui su akiniais suteiksiu žodį, štai ten jūs sėdite. Brendan Birchall from the University of Cambridge. Um... Kembridžo universitetas, ponas Bertil. Visų pirma, aš dėkuoju Eurofound komandai, kurie atliko domenų analizę ir parašė šį puikų dokumentą, mano nuomonė. Jis labai skiriasi nuo kitų dokumentų, kuriuose yra aprašoma žmonių gyvenimo kokybė ir darbo kokybė. Nes šiame dokumente yra koncepcinė bazė, kuri atspindi darbo gyvenimo kompleksiškumą. Teoriniu požiūriu ši ataskaita yra labai tvirta ir solidi. O svarbiausia, kad ji yra suvokiama nespecialistams. Todėl e, neprofesionalai gali geriau suprasti e, jų darbo gyvenimą prašymą, nes pasirinkta teisinga terminija, teisingos kategorijos, nesileidžiama per daug detalių. Man tai yra nepaprastai svarbus žingsnis į priekį. Uh, nes taip mes galime geriau suprasti duomenų kokybę ir panašiai. Dėl kokios priežasties tai yra taip svarbu, jis atveria mums naujų galimybių ir mes galime dabar pagalvoti, kaip įgyvendinti politiką per tokį darbą, kaip e, galime užtikrinti pokyčius. Pavyzdžiui, mano uh, draugiškas, mūsų draugiškas patarėjas iš Suomijos sakė, kad jis nori reklamuoti Suomiją kaip aukščiausią darbo kokybę užtikrinančią valstybę Europoje 2020 metais ar e, tokiu būdu mes galime skatinti konkurenciją tarp valstybių narių, ar mes greičiau e, paskatinsime pramonę kištis į politikos kūrimą. Pavyzdžiui, mes galėtumėm parodyti, kad tos pramonės šakos, kurios neranda darbuotojų ir turi daug tuščių darbo vietų, e, keldamos e, profesinį lavinimą galėtų tą padaryti. Lygiai taip pat mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad patys darbdaviai turi rimčiau vertinti uh, galimybės ne abstrakčiai kalbėti apie darbo kokybę, bet pasinaudodami šioje ataskaitoje numatytas priemonės, jie galėtų tarsi e, išsikelti standartus, kurios turėtų tenkintis darbo vietoje, lyginant su kitais e, darbuotojais ir tokiu būdu jie galėtų pritraukti daugiau darbuotojų. Būtų labai įdomu sužinoti, ką gerbėjim prelegentai mano e, kaip šios ataskaitos prieinamumas gali pasitarnauti politikos kūrimui labiau negu bet kada anksčiau. Ar jūs norėtumėte pateikti klausimą? Okay. E- Taip. Labai ačiū. Aš irgi manau, kad e, ši ataskaita labai įdomi. Ir aš pabandysiu, kuo glaušiau teikdama klausimą, išskirti man aktualiausias pusės. Ponas Vizantinį savo pasisakymą pradėjo sakydamas, kad jis mato darbo vietų kokybės prastėjimą visoje Europos Sąjungoje, visose šalise. Kiek aš suprantu, aš pati ataskaitus neskaičiau, bet kiek mačiau iš prezentacijos, e, ponia Paranterjum kalbėjo apie mm, darbo kokybės ir darbo laiko proporcijos iškreipimą. Pažvelkime į 2010 metus, 15 metus, kai krizė tik buvo prasidėjus ir pamatysime, kad visi rodikliai tuo metu arba nekito ir išliko stabilus nuo 10 iki 15 metų, arba prasidėjo e, blogėjimo tendencijos, kaip, pavyzdžiui, darbo intensyvumo kriterijus Vienintelė sritis, kuri patobulėjo, yra įgūdžiai ir diskrecija. Dvi dalis galėčiau išskirti. E, dalis, kurioje kalbam apie įgūdžius ir e, apsisprendimo teisę diskreciją. Ten kalbam apie ryšį su išsilavinimu, mokymu. Ir e, čia pastebime, kad padėtis yra labai heterogeniška. Iš skaidžių negalime suprasti, ar padėtis yra tokia pati visose skirtingose darbo kategorijose. Aš įsivaizduoju, kad tai būtų, jeigu pažiūrėtumėm kitas skaidrės. Taigi, mano minčių esmė ir išvada yra tokia. Labai panašu, kad darbo sąlygos pablogėjo gana smarkiai. kas būtų įdomu. Ir nežinau, ar tai yra šioje ataskaitoje parašyta, nes aš e, mažesnių domenų nemačiau. E, būtų rimčiau ekonominiais, iš ekonominės perspektyvos įvertinti, kiek pablogėjo darbo vietų e, kokybė lyginant su 2010 metais. Aš žinau, kad jūsų ataskaitoje tokių domenų nėra, bet jūs skaidrėje kalbėjote apie e, vidutinį statusą. Aš nežinau, ar jūs turite tokias informacijas, bet aš norėčiau sužinoti, kokia dalis žmonių, kurie šiandien yra individualūs darbuotojai, savarankiškai dirbantis. Prieš penkerius metus turėjo atlyginimą, turėjo darbo sutartis. Taigi anksčiau jie dirba pagal atlyginimą, dabar to nebeturi, jie yra individualūs, savarankiškai dirbantys žmonės ar panašiai. Mano klausimas iš esmės atspindės, e, kokios tendencijos Europoje. Ar galiu užbaigti? Sure. Labai trumpai prašau. Grįžtu prie tos gražios skaidrės dėl e, darbo vietų politinių e, dosijai mes išskiriame dvi atskiras kategorijas e, - darbo vietos, kurios patiria spaudimą ir darbo vietos, kuriuose prasta kokybė. Trečdalis visų darbuotojų ES patenka į tas dvi kategorijas. Vėlgi čia norėtumėm sužinoti, kokiu mastu ta padėtis bėgant laikui keitėsi. labai svarbus yra e, istorinis aspektas. Paskutinis klausimas prieš pietų pertrauką. Vėliau dar turėsit galimybių klausti, bet dabar prieš pietų pertrauką jūs paskutinė. From... Ačiū, aš esu iš Danijos, kuri turi būti, kuri yra traktuojama kaip laimingiausia Europos valstybė, bet aš pati dirbu su E, sauga ir sveikata darbo vietoje visą gyvenimą, esu e, darbo vietos sveikatos srities gydytoja. Ir net ir Danijoje padėtis labai skiriasi tarp skirtingų šakų, sektorių darbo vietų. Jeigu dirbtumėm su darbo kokybė, darbo kokybės klausimais, tai pamatytumėm, kad tų skirtumų nebeliktų. kad darbas vyktų geriau, reikia žinoti, su kokiamis problemomis susiduria žmonės. Tai gali būti dulkės ar kokie kiti veiksniai, keliantis grėsmę sveikatai. Jeigu dirbate statybose, pavyzdžiui, jūs vis dar turite sunkiai kelti, e, šaltis ir drėgmė neišvengiami jūsų darbo elementai. Jeigu esate valytoje, greičiausiai kilnoti sunkiai nereikia, bet fizinis krūvis didelis ir jūs darbo dienos pabaigoje esate pavargusi ar pavargęs. Tokių skirtumų, kalbant apie darbo vietos kokybę, nes pasveriame. Mm, gyvenimo kokybė neturi būti teršiama cheminiais elementais ar poreikiu sunkiai kilnoti ar sėdėti sunkvežimėje Mes matėme, kad e, yra nemažai darbo vietų, pagal kurias žmogus turi likti viduje visą laiką. Pavyzdžiui, vairuotojas turi sėdėti savo sunkvežimėje visą dieną. Todėl turim galvoti apie tai, kaip pakeisti padėtį. Vienintelis būdas tą padaryti yra bendrauti su socialiniais partneriais. Mes labai daug kalbamės vieni su kitais. Su socialiniais partneriais reikia palaikyti intensyvų dialogą. Ir taip mes turime išsiaiškinti jų pačių problemas darbo vietoje. Jeigu jūs esate darbdavys, turite didžiuotis, kad turite darbo vietų ir galite suteikti padorės darbo sąlygą žmonėms. Ir galite didžiuotis tuo, kad jūs pasirūpinote jų e, galimybėmis dirbti visą gyvenimą. Jeigu norite, kad žmogus ilgai dirbtų jums, turite atsižvelgti į tai, kad žmonės yra skirtingi. Yra sveikų žmonių, yra žmonių sergančių chroniškomis lygomis, lėtinėmis lygomis, ir privalote tai atsižvelgti e, formuodami darbo pobūdį. Žinia, senstant e, skirtumų tik didėja, net ir e, sveikas 60 metais ir nesveikas 60 metais yra labai skirtingos dvi kategorijos. Kai viską sutvarkysime, tada žmonės gal galės pasidžiaugti, kad tai iš tikrųjų yra jų darbo vieta ir jie, jie didžiuojasi. Ačiū. Laikas baigėsi prieš pietų pertrauką. Bet gal pabandykim išskirti elementus, kuriuos jūs norėtumėt pakomentuoti. Manau, kad tai būtų naudinga. Gal tris minutės ponas Servos, paskui ponas e, Ro, paskui visi kiti sėdintys tribūnoje, po tris minutės galėsit pasisakyti. Ir tada gal turėsime galimybę grįžti prie šiandien įvardintų klausimų. E, po pietų dar galėsime tą padaryti. Pone Servos, prašom. Trys minutės prasideda. Labai ačiū, labai trumpai kalbėsiu. Viena mintis dėl įgūdžių. Ponas Roland, jeigu neklystų, labai gerai papasakojo apie profesinio ūkdymo ir mokymo reikšmę ir apie bazinius įgūdžius. Tai yra e, sritis, kuriuose turime labai daug dirbti. Taip, mes iš tiesų pradedame projektą dėl stažuotojų mobilumo. Mūsų buvo paprašyta užtikrinti, kad šis projektas būtų didesnio masto e, ir e, jo apimtis turi išaukti artimiausių metų Mes norime, kad tie planai taptų realiais kuo greičiau. Aš labai sus įdomiai klausiausi, susidomėjai klausiausi pasisakymų iš kolegų iš Oksfordo ir Kembridžo. Jeigu pažvelgtumėte į pasaulio universitetų geriausių dešimtuką, pamatytumėte, kad tarp jų yra tik du Europos universitetai - Oksfordas ir Kembridžas. Iki šiol taip visuomet buvo, nes bet ateis laikas, kai uh, ir šie abu universitetai nebebus traktuojami kaip ES universitetai. Aš e, neturiu čia, kad apgailę staučiau. Aš noriu tik pasakyti, kad visi kiti Europos universitetai turi keistis, jeigu norime geriausių informacijos technologijų inžinierių, apskritai geriausių inžinierių. Būtina ES universitetams E, siekti geresnių studentų, sukurti geresnius studentus, kurie tenkintų darbo rinkos poreikius. Aš tik dvi minutės, man atrodo, kalbėjau tiek ir tai norėjau pasakyti. Was... Ačiū, puiku. Ponas Isentinį. Tik porą komentarų. Pirmiausia, visiškai sutinku su tais iš jūsų, kurie sakėte, jog reikia uh, šiek tiek leistis labiau į detalės, nes jeigu pažvelgtumėm į vidurkį, tai jis daug kas supainiotų, nes jis neatspindi realybės. Kaip mes galiausiai galime, panaud galime ger panaudoti šią ataskaitą? Ir mano nuomonė, tai e, labai gera ataskaita. Turim bandyti pasverti ją m, mm, pagal skirtingas kategorijas, pagal skirtingas darbo vietas, pagal ypatingas darbo sąlygas, leistis daugiau į detalės nes turim pasverti, kokia yra iš tiesų realybė, kas iš tiesų vyksta praktiškai. To mums reikia. Jeigu mes e, turėsim e, galimybių su jumis padirbėti, tai mes e, e turėtumėm labai ger, norėtumėm labai mielai išsiaiškinti visas e, tas detalės ir manau, kad suinteresuotoms pusėms ataskaita bus labai naudinga. Antras dalykas, aš esu įsitikinęs, kad socialiniai partneriai yra geriausi, geriausioje vietoje pasverti darbo rinkos problemas. <clears throat> Šia prasme, mes visuomet kartojame, kad būtina kalbėti apie e, darbdavių darbuotojų santykius apie kolektyvinės sutartys ir panašius dalykus. Tas turi būti daroma Europos lygmenių, sektorinių lygmenių, e, pramonės šakos lygmenių, socialinės dėrybos ir darbuotojų darbdavių santykiai yra pagrindiniai. Pagrindinis elementas leidžia problemą išspręsti, atsižvelgiant į kiekvieno atvejo specifiką, nes kiekvienas atvejis skiriasi. Uh, Socialiniai partneriai visuomet e, atliks svarbu vaidmenį ir jie, kurdami veikiančią mūsų socialinio dialogo e, sistemą, atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. Pone Honendraus, labai ačiū, aš sutinku šimtų procentų su tuo, ką Luka ką tik pasakė, mes e, turim pasirinkti labai konkretų požiūrį. Deividas Fūdinas labai aiškiai pasakė, didelė dalis e, šioje problemoje išaiškintų problemų turi būti sprendžiamos vietos lygmenių ir labai e, specifiškai atsižvelgiant į kiekvienos valstybės problemą. Dėl socialinių partnerių čia mums iškyla rimtas iššūkis, nes mūsų nuomonė vis sunkiau ir sunkiau mobilizuoti pajėgas darosi ir tai yra kartos problema. Uh, Niekas nekalba apie darbdavį, bet kas kalba apie darbuotoją ir jo ryštą. Su jaunaja karta iškyla problemų. Jauni žmonės ateina į darbo rinką turėdami labai aukštus lūkesčius. Aišku, aš galbūt čia šiek tiek perlenkiu lasdą. Bet yra pastebima tendencija neįsipareigoti dirbti tam pačiam darbdaviui ilgą laiką. Todėl mes turime stengtis atkurti e, kolektyvinių veikimų veiksmų naudingumo jausmą. Ir tas turi būti daroma vietos lygmenių, kad žmonės pajaustų realų skirtumą. Čia aš dar paskutinį mintį išsakyčiau. Gal tai bus tam tikras įspėjimas. E, į diferenciaciją reikia atšvelgti taip pat Europos lygmenių. Jeigu socialinis ramstis buvo sukurtas tam, kad e, jis prilyksta tik tai tukštiems žodžiams, tai yra padaryta didelė žala, nes sukūrėmi lūkesčiai, kurie negali būti tenkinami. Mesgi tikimės, kad Europos lygmenį bus pagerinta problem, padėtis ir bus pasiekta tai, ko mes siekiame. Nebus dar tuščių deklaracijų prirašyta, kurios labai gražiai skamba, bet niekas nesupranta, ką jūs realiai reiškia. Mes norėtumėm, kad socialinis ramsis iš tiesų taptų praktinė priemonė, kuri padeda žmonėms spręsti problemas vietoje. Dėkuoju, panas Roland. Na, e, norėčiau ir sureaguoti ir gal šiek tiek apibendrinamas diskusiją. Jūs klausėt, ar e, galima kalbėti apie šalių konkurenciją e, tarp šalių, siekiant sukurti geriausias gyvenimo sąlygas. Taip, aš labai norėčiau, kad tokia konkurencija būtų ir mes galėtume pasimokyti iš kitų šalių. Uh, Ir dar vienas klausimas, kuris skiria ir darbuotojams, ir mūsų visuomenė, ir politikams. Mes matome, kad šiandien daug kas primtama yra iš viršaus, mums reikėtų horizontalesnio uh, požiūrio tam, kad ir darbuotojai, ir darbdaviai galėtų dalyvauti visuose su darbininkas susijusiuose procesuose, kad darbuotojai taip pat galėtų įsitraukti į valdymo procesus. Ir tai ir yra klausimas, kaip mes galėtume visus sutraukti į vykstančius procesus. Ir mums reikia pragmatiškai vertinti situaciją, nes tik taip galėsime surasti gerus šiandienos problemos sprendimus. Ir tuo labiau reikėtų įtraukti darbuotojus įvairiuose sektoriuose. Ir aš manau, kad politikai turėtų sukurti tam tinkamą terpę, sistemą, kad galima būtų visą tai įgyvendinti. Yra ir tokios mažai matomos vidutinės įmonės, pažiūrėjau, mažos ir vidutinės įmonės. Ir e, tai nereiškia, kad joms negalime nustatyti jokių tikslų, dėl to, kad jos mažiau yra matomas, bet jos turėtų būti e, priderintos e, prie jų. Toliau, aš manau, kad e, be abejo daug kas gali prisimti atsakomybę už visko, viską, kas vyksta šiuo metu, bet politikai turėtų čia rodyti pavyzdį ir Belgijoje, aš galiu pasakyti, kad profsąjungos generalinis sekretorius, kad uh, ilgą laiką buvo taikomas, taikomi metodai panašus į popiežiaus rinkimus. Žmonės buvo, darbuotojai buvo surenkami salėse ir jiems administracija sakydavo, žiūrėkite, mes siūlome jums štai tokį sprendimą ir tai jūs gal, turite jam pritarti ir tuomet viskas bus gerai, arba ir kito, kitos išeities nėra. Ir, ir galima būtų pasakyti, kad tai yra valdušė sprendimas, kurio, kurį naudojo, uh, kuris buvo naudojamas Deloro laikais, ponas Pirinskis. Kaip galima būtų šio trimo išvadas paversti realybę, realią praktiką? Aš manau, kad vienas iš būdų būtų atkreipti dėmesį į skirtumus tarp vidurkių. Uh, tiek e, skirtumus tarp įvairių teritorijų, tarp įvairių sektorių, nes matome, kad, kad padėtis įvairiose darbo sritise labai skiriasi ir todėl reikia atitinkamai koreguoti ir taikomą politiką. Kolega jau kalbėjo apie, ponas Servas kalbėjo apie Ispanijos e, slauges. Uh, Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, ir Bulgarijoje turime tokią problemą, žmonės gali tai, e, gauti labai aukštą kvalifikaciją ir po to jie išvyksta į tas šalis, kuriuose gali gauti didesnį atlyginimą ir dirbti geresnėmis sąlygomis. Kai įsiaiškiname, kad egzistuoja neligybė, turime pradėti kalbėti apie socialinę, ekonominę ir teritorinę sanglaudą. Turime pradėti kalbėti apie būtinybę peržiūrėti pramonės politiką, nes tai, ką stebėjome Šarleruo mieste ir visą tą istoriją susijusiu su Katepirel bendrovė rodo, kad, kad mums reikia atkurti pramonę. Toliau pažiūrėkime sutarties trečią straipsnį. Ten labai aiškiai parašyta, kad šios sanglaudos mums labai reikia, ji yra būtina. Uh, tam, kad mes galėtume e, apjungti pastangas įvairiais ligmenimis. Reikia taip pat bendradarbiauti ir su socialiniais partneriais, tai yra gyvybiškai svarbu. Kolega jau klausė, e, ar žmonės norėtų prisijungti prie. Uh, prie sąjungos. Aš manau, kad mes turėtume kurti tokias sąlygas, kad tai skatintų e, žmonės turėti palaik, palaikesnį požiūrį į profsąjungas, tam, kad žmonės suprastų, kad jų e, kolektyvinės pastangos e, per profsąjungas gali atnešti geresnį rezultatą nei dvi šaliai santykiai su darbdaviu panas Fauden. Dėkoju, sutarimo išvadomis galima susipažinti mūsų tinklapyje ir aš būčiau dėkingas, jeigu jūs šią informaciją paskleistumėt ir savo kolegoms. Kaipgi galima būtų pasinaudoti šiuo tyrimu tam, kad galima būtų gerinti dabartinę situaciją. Aš manau, kad atsižvelgiant į tai, ką sakė kolega iš Suomijos, galima padaryti išvadą, kad reikėtų mokytis vieniems iš kitų ir gal evangelišką požiūrį reikėtų taip pat taikyti ir kalbėti apie tai įvairiuose forumuose, profesiniuose organizacijose, profsąjungose, plėtojant socialinį dialogą. Per pasrusius porą metų mes bandėme bendradarbiauti su įmonėmis ieškodami socialinių inovacijų. Aš manau, kad visi šie dalykai, visos šios darbo formos gali pasiteisinti. Na, mes džiaugiamės, kad mes galime kartu su Business Europe ir su kitais įsameu aptarti tyrimo išvadas ir tikiuosi surasime laiką tokiai diskusijai. Ir dabar paskutinis. praktinį pritaikymą. Dėkoju. Dėkoju. Nebejoju, kad mes galėsime aptarti konkrečius klausimus. Tuos klausimus, kurie kol kas dar nebuvo iškelti, o dabar aš norėčiau pakviesti visus konferencijos dalyvius į pietus, kurie bus patiekti čia prie e, įėjimo į salę. Jie prasidės iš karto dabar. Ir antroji mūsų sesija prasidės šiandien 14 val. 30 minučių. Ir e, darbas bus tęsiamas šioje pat salėje. Aš manau, kad e, po pietų mes aptarsime tikrai labai uh, įdomią temą. Kalbėsime apie taip, kaip darbą galima būtų gerinti su asmeniniu gyvenimu. Kalbėsime apie tvarų darbą ir po to aptarsime, kaip galima būtų įtakoti pasaulio darbo, darbo tvarkę. Ir kalbėsime apie uh, mokslinius tyrimus pagristus konkrečiais duomenimis, konkrečiais įrodymais ir pavyzdžiais. Na kągi, skanaus visiems ir dėkoju Jums už dalyvavimą, Jūsų išvalgas ir pastabas išsakytas e, per šią sesiją. Uh.